So, good afternoon. Welcome you all. Shall we start then? Sveiki visi, ar pradėsime? E, pradedame nuo įprastos procedūros, matote darbo tvarkę. Jeigu niekas nieko nesiūlo, tai ją galime patvirtinti. Tada, jeigu niekas neturi pastabų, pradedu nuo pirmininkės pareiškimų. E, pirma gera žinia, Nobelio taikos komitetas nusprendė taikos premiją skirti trims moterims, kurios dirba labai sunkiomis aplinkybėmis, paprastai e, karo apimtose teritorijose visuomenėse, konflikto teritorijose Johnson Sirlef ir Leimon e, Gbovė iš Liberijos buvo apdovanota šią premiją, taip pat Tavakul Karman iš e, Jemeno. Viena iš Liberijos atstovių yra vienintelė, kiek žinau, valstybės vadovė e, ir ji labai tvirta e, kaip politikė Taip pat buvo labai malonu, kad Nobelio premija buvo suteikta ir moteriams, kurios priklauso visuomenėms judėjimams. Tai yra ponė Sirlev, viena iš e, moterų, kuriai buvo suteikta premija. Liberijos, demokra Kongo e, Ji ir Demokratinės Kongo Respublikos atstovė iš Kyvų taip pat kalba apie konfliktus. E, Liberijoje daugiau kaip 70 procentų moterų yra nukentėjusios nuo e, seksualinio smurto. Taigi labai e, nuostabu, kad premija buvo suteikta šiai moteriai. O jemenietė Tavakul Karman yra moteris, kuri yra musulmonė, kuri yra žmogaus teisų veikėja jinai yra subūrusi organizaciją Moteris žurnalistės be grandinių. E, šiais metais ji telkia protestuotojus taikius toje šalyje ir labai tikimės, kad premija leis e, moteriams tęsti toliau jų darbą. Kitas pranešimas susijęs su Azerbaidžianu. Man buvo pasakyta, kad žmogaus teisų kontrolierė atvyko iš šios šalies pas mus. Tik priminsiu Jums, kad šiais metais mes patvirtinome rezoliuciją gegužę. Dėl Azerbaidžiano prezidentas Buzekas lankėsi toje šalyje ir mes visuomet kalbame apie tai, kaip reikia tvirtinti pagrindinės laisvės, skirti šiai šaliai nulatinį dėmesį. Deja, nors šį klausimą ir nagrinėjame, padėtis nelabai gerėja. Šį mėnesį septyni opozicijos atstovai buvo pasodinti kalėjimą po taikaus protesto, kuris vyko balandį. Dabar iš viso apie 14 žmonių, e, kurie kali dėl politinių priežasčių. Mes remiame ponios Ešton raginimus, taip pat Europos tarybos generalinio sekretoriaus kaltinimus e, pasmerkti besitęsiančias represijas. Dėl Kinijos noriu pasakyti, kad padėtis labai įžymaus žmogaus teisų gynėjo Gao e, Zišeng Negerėje. Jis e, dingęs yra nuo 2010 metų balandžio. Esame nusiuntę laiškų prezidento vadovai Busekui jis šį klausimą kėlė bendraudamas su Kinijos ambasadoriumi, tačiau e, nedaug kas pasikeitė. Rugsėjį mes išklausėme e, aktyvisto žmonos Genghi. Mm, ji dalyvavo sustikime New York'e, ji kalbėjo apie tai, kad jos vyras yra kankinamas, su juo e, blogai elgiamasi. E, E, vyks kitos diskusijos e, Kinijos klausimais gruodžio 5 ir mes vėl e, kalbėsime apie tai, kokia yra šio aktyvisto Gao Žingseng padėtis. Tas žmogus yra dabar dingęs be žinios. Ir taip pat matome, kad Kinijos vyriausybė tarsi galvoja, kaip įteisinti priverstinius dingimus siūloma pakeisti baudžiamojo proceso kodeksą, kad būtų galima laikyti slaptoje vietoje e, bet kokiu žmogu, kuris uh, laikomas trukdančiu tyrimui. Tai labai neigiamas ketinimas ir mes turėtume apie tai kalbėti gruodžio mėnesį. Dėl Ukrainos. Spalio 11 Ukrainos teismas nusprendė, e, nusprendė uh, teisti buvusią ministrę pirmininkę Juliją Timošenko septyneriems metams kalėjimo. Pirmininkas Buzekas e, padarė pareiškimą spaudai e, kuriame išreiškė susirūpinimą apie teisinės valstybės e, sąlygas Ukrainoje. Praeitą savaitę lankėsi pas mus atstovai iš Ukrainos E, pasaulinio kongreso ir mes apie tai kalbėjome su mm, svečiais ir apie tai, kad kelia surūpinimą padėti žmogaus teisų Ukrainoje ir Rusijoje. E, dėl Egipto. Didėja susirūpinimas dėl smurto prieš krikščionių mažumą Egipte. Kaip žinia, spalio 9 vyko e, Riaušės kairė, pirmininkas Buzekas taip pat padarė pareiškimą šio klausimu ir mes vėl kalbėsime apie tai mm, Strasbūrė ir pateiksime rezoliuciją dėl Tuniso. Manau, daug kas iš jūsų vyks stebėti rinkimų kitą sekmadienį. E, labai nemaža mūsų komanda vyks į šią šalį, vadovaus jai ponas Albertinis. Mes rengdamiesi kelionėje galvojame, reikia surenkti e, mūsų pakomičio ir užsienio reikalų komiteto posėdį. Tai vyks e, lakryčio 10 dieną ir bus kalbama apie rinkimus, jų rezultatus. E, lapkričio 10 dieną pirmininkas Puzikas taip pat E, atvyks į posėdį ir pakalbės apie savo veiklą žmogaus teisų gynimo srityje. Tai toks papildomas klausimas mūsų darbo atvarkėje. Taip pat noriu Jums priminti, kad lapkričio 23 dieną e, pirmininko Buzeko iniciatyva bus surinkta labai didelė konferencija parlamente, kurioje dalyvaus keletas e, Sakarovo premijos e, laureatų ir žmogaus teisų gynėjų. Mes po to pradėsime e, Sakarovo paskaitų ciklą Bozaro kultūros ir meno centre ir jums bus pranešta apie datas. Dėl Irano Praeitą savaitę buvo priimti sprendimai dėl naujų sankcijų. 29 iraniečiams bus taikomas vizos draudimas, turto išaldymas dėl to, kad jie yra kaltinami rimtai žmogaus teisų pažeidimais. E, Jusuf Nadarkani, e, vienas iš e, Mes žinome, kad tai yra tas žmogus yra šventikas ir jisai buvo nuteistas dėl to, kad e, atsivertė krikščionybė ir dabar jis yra nuteistas e, myriop. Praš, prašėme, kad baronė Neštin padarytų pareiškimą šio klausimu, ji e, tą ir padarė. Dėl Sirijos taryba pasveikino pastangas politinį kuriamis siekiama suvienyti politinę opoziciją Sirijoje. Taip pat pasveikino Sirijos nacionalinės tarybos veiklą ir vis tik tai taryba nepripažino oficialiai Sirijos nacionalinės tarybos, tačiau taryba pasakė, kad Sirijos atžvilgių, savo išvadose, kad Sirijos atžvilgių po kelių dienų gali būti priimtos naujos sankcijos. Mes visi sekame įvykius. Uh, Sirijoje ir galvojame, ką galime padaryti, kaip galime prisidėti. E, dėl Libano e, vyko konsultacijos tarp parlamentinės delegacijos Libano ir ES spalio 12 dieną. E, mūsų komiteto vadovybė buvo pakviesta su kitais parlamentarais aptarti žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Man buvo labai įdomu išgirsti kad libaniečiai iškėlė kur kas daugiau klausimų negu kad mes. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie tai, kad jiems reikės ES paramos tam, kad būtų išspręsta perpildytų kalėjimų e, problema. Kalėjimai netitinka tarptautinių standartų. Buvo taip pat e, iškeltas klausimas dėl e, to, kad yra pažeidinėjamos kalėjim, kalinių sąlygos, kad e, taip pat, kad yra labai daug e, smurto prieš moterų. Smurto prieš moteris klausimas ir taip pat likė daug kasetinių sprogmenų prie e, Libano-Izraelio sienos. Taip pat buvo minėta vaikų darbo problema Buvo sakoma, kad reikia tarptautinės inspekcijos, kuri padėtų spręsti šį klausimą. Mes kalbėjome apie persekiojimą žmogaus teisų gynėjų Libane, ypač e, Libano žmogaus teisų centro darbuotojų persekiojimą. Ir dar norėčiau pranešti Jums, kad Pilar Noriega teisininkė iš Meksikos lankėsi pas mus, ji yra uh, Dignau Čioa uh, e, advokatė ir e, ši, ta moteris buvo rasta negyva prieš dešimt metų, ji buvo labai žymi E, advokatė, ji e, tyrė daug žmogžudyščių, e, nu, nusikaltimus įvairius, bet po to ji buvo rasta negyva. Oficialus tyrimas nenustatė, kad ši moteris buvo nužudyta, buvo paskelbta, kad ji nusižudė. Taip pat buvo diskredituotas jos politinis darbas, buvo sąja, kad ji paprasčiausiai buvo paranojikė. Man buvo labai įdomu, uh, Aš žinojau, pažinojau tą moterį, žinojau, kas jai atsitiko. Ir dabar atvyko pas mus e, teisėja, e, kita, kuri pasakė, kad e, vyks nepriklausomas tyrimas ir kad ši byla bus perduota Amerikos žmogaus teisų teismui, kad buvo, būtų pradėtas tyrimas Buvo labai malonu man susitikti su jie ir tikrai įdomu išgirsti, kad bus atliekamas tyrimas. Tiek pirmininkės pranešimų, o toliau e, klausimas žmogaus teisų Turkijoje klausimais ir rengiama e, pažangos ataskaita, kurią turi pateikti komisija. Mes jau turime, atrodo, visus ekspertus atvykusi. Matau juos. Dėkui, kad atvykote. Du 2011 metų metinė pažangos ataskaita Turkijos atšvilgių yra didžiai daugoma teigiama, pripažįstama pažanga žmogaus teisų srityje ir sakoma, kad e, rengimasis narystė tai yra geriausias e, būdas plėtoti mūsų santykiams su Turkija. Komisijos narys Fiulė e, E, yra pateikęs e, šiuo, padarė šiuo atveju pareiškimą ir jisai labai aiškiai pasakė, kad siekiama e, suteikti naują pagreitį ES ir Turkijos dialogui tam, kad būtų galima mm, pašalinti nepasitenkinimą dėl to, kad darybose nėra pažangos. Mes žmogaus teisų pakomitetėje labai daug dėmesio skiriame žmogaus teisų padėčiai ir žiūrime į teigiamus poslinkius, bet dažniausiai žiūrime į problemas, kurios nėra išspręstos. Yra keletas sričių, kurios kelia mums susirūpinimą. Pirmiausiai e, žodžio laisvė Pažangos ataskaitoje pasakyta, kad nemažai pažangos yra pasiekta per pastarosius dešimt metų, vis tik tai dar reikia daug ką nuveikti, kad būtų užtikrintos pagrindinės teisės praktiškai, ypač žodžio laisvė, saviraiškos laisvė. Teisės e, sistema nepakankamai apsaugo žodžio laisvę. E, labai nemažai bylų iškeliama prie žurnalistus ir žurnalistų, kurie yra kalėjime skaičius kelia susirūpinimą. Manau, kad kalbama ne tik apie žurnalistus, kurie seka politinės diskusijas, bet ir apie tuos, kurie kritiškiau e, pasisako dėl, pavyzdžiui, e, didelių aplinkos saugos, infrastruktūros projektų. Tiems žurnalistams iškyla problemų. PEN, mm, pasaulinė rašytojų organizacija, išreiškė susirūpinimą dėl to, kad vis dažniau keliamos bylos prieš leidėjus ir vertėjus, e, kuriems e, grasinama dėl e, to, kad išleidžiamos knygos kitur be jokių suvaržymų išleistos. Žmogaus, ponas Hamenberg, E, Europos tarybos žmogaus teisų komisaras pasakė, kad Europos žmogaus teisų teismas yra paskelbęs nemažai nuosprendžių prieš Turkiją. Reikėtų prisiminti, kad kartais e, Turkijos valdžios reakcija yra tokia gluminanti. Ji sutinka su e, nuosprendžiais ir sako, kad mes žadame viską įgyvendinti kurdų padėtis, ypač e, civilių padėtis susijusių su uh, Turkijos armijos uh, operacijomis pietų Kurdistane, šiaurinėme Irake. Mes turėtume su ekspertais apie tai pakalbėti, išsiaiškinti, kokia yra situacija. Taip pat buvo iškelta Sirijos pabėgėlių Turkijoje padėtis, daugiau kaip 7,5 tūkstančio pabėgėlių. Uh, yra stovyklose pietričių Turkijoje. Turkija labai gerą kaiminystės politiką gyvendina e, atviras sienas, siekia padėti kaiminėms ir pabėgėliams iš Irano jau daugybę metų teikiama pagalba, bet, nes, o kitos šalis netaip nori e, prisima pabėgėlius. Bet mes turime pasižiūrėti, kokia padėtis yra Turkijoje. Man atrodo, kad nėra jokių e, pabėgėlių gyvenimą ir statusą reglamentuojančių e, įstatymų. Taip pat yra kankinimo atvejų užfiksuota. E, tokia maždaug žmogaus teisų padėtis Turkijoje. E, tai, ką mes norime kalbė, svarstyti šiandien, mes e, turime rimtų ekspertų su mumis. Aleksandra Kaskranė, ji yra e, direktorė e, plėt Traus klausimai su Turkija, buvusio e, Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija, Islandija. Taip pat lankosi Helen Flotre pas mus, kuri yra ES Turkijos delegacijos jungtinės vadovė ir Emma Sinclair Webb, e, tyrėja užsimanti Turkijos e, klausimais Human Rights Watch organizacijoje. Taip pat lankosi pas mus Sebnem Korur Finkansi, kuri atstovauja e, žmogaus teisų fondui Turkijoje. Ir esame pakvietę mm, reporterius be sienų, jų atstovą, pakalbėti apie spaudos laisvę, bet jie negalėjo atvykti, taigi gal jūs taip pat apie tai pakalbėsite. Dabar žodis Aleksandrai Gaskrančia. Norėčiau priminti Jums, kad kalbėtumėte tik apie savo temą ir maždaug skiriu kiekvienam kalbėtojui penkias minutės. So Labai greitai norėčiau pradėti nuo reikalo. Esmės prieš metus aš pristačiau mūsų žmogaus teisų padėties vertinimo ataskaitą Turkijoje ir skirtumus nuo 1999 iki 2010 metų. Šiandien aš sutelksiu savo dėmesį į kelis pastaruosius šių metų įvykius, turint omenyje, kad ką tik buvo paskelbta žmogaus teisų padėties ataskaita 2011 metų Turkijoje. Pirmiausiai norėčiau kalbėti apie teigiamus aspektus. Pradėkime nuo konstitucinių reikalų. Vyriausybė pastarysis metais patvirtino konstitucijos patais, pataisų paketą, ten e, jame yra nuostatos susijusios su teismų veikla, ombudsmeno institucija yra numatyta įsteigti, taip pat teigiamas diskriminacijos promonės moterų atžvilgių numatomas. E, teigiamai vertiname teismų reformą ir su jie susijusią atitinkamą konstitucijos paskaitą. Patvirtinus tinkamas pataisas e, reglamentuojančias aukščiausio teismo e, generalinio prokuroro veiklą, konstitucijo teismo veiklą yra užtikrinamas teismų nepriklausomumas, tai atitinka ES galiojančius standartus. Venecijos komisija taip pat e, juos buvo atkreipusi dėmesį. Tačiau konstitucijos pataisos e, nėra pakankamos. Reikia, kad e, civilinė konstitucija pilnai pakeistų 82 metų karinę konstituciją, nuo 2010 metų rugsėjo konstitucinio referendumo ir 11 metų birželio rinkimų. Šis procesas vyksta ir Turkijoje diskutuojama apie naująją konstituciją. Vyriausybė pristatė naują konstitucijos projektą pilietinė visuomenė ir jos svarstymo projektas prasideda. Parlamento pirmininkas <clears throat> taip pat mėgina pristatyti visuomenį piliečiams e, konstitucijos projektą per atitinkamą interneto svetainę. Kiekviena parlamente atstovaujama politinė partija turi deleguoti tris savo narius į konstitucijos rengimo komitetą. Kalbant apie karinės paėgas, galima pastebėti, Taip pat e, tam tikrų teigiamų pokyčių saugumo e, tarnybos e, dabar yra vadovaujamos civilių. Taip pat vyriausias karinis tribunolas turės būti reformuotas pagal civilinių teismų modelį. Turkija pagaliau ratifikavo jungtinių tautų papildomą protokolą kovai su kankinimais, tai taip pat padegino, pagerino žmogaus teisų dialogą. Vyriausybės sprendimas <clears throat> grįžti prie religinių valstybės uh, pamatų taip pat yra vertintinas teigiamai kaip ir sprendimas gražinti konfiskuotą religinių bendruomenių turtą galima pastebėti, e, tačiau, kad pastaraisiais metais buvo suvaržyta pažanga žmogaus teisų srityje, mažumo apsaugos srityje, čia reikia nuveikti šiek tiek daugiau, taigi pereikime prie neigiamų aspektų, kurie yra minimi komisijos ataskaitoje, joje daug dėmesio skiriama saviriškos laisvės žiniasklaidos padėčiai e, apie Turkiją. Ataskaitoje rašoma, kad e, teisės aktai nepakankamai užtikrina saviriškos laisvę, netitinka ES standartų ir ES teisų e, teismo priimtų nutarimų. Baudžiamojo kodekso žiniasklaidos įstatymo ir kovos su terorizmu įstatymai turi būti pakeisti. Saviraiškos laisvė yra ribojama. Žurnalistai, rašytojai, akademikai, kovotojų žmogaus teisės yra persekiojami, todėl galima kalbėti apie tam tikrą cenzūrą, e, kuomet uždraudžiami įvairius interneto puslapiai, tai taip pat kelia mums susirūpinimą. Pietričių Turkijos padėtis ir žmogaus e, teisų padėtis ten e, tampa kovos su terorizmu aukomis. Šioje srityje reikia siekti pažangos. E, šalis turi atgaivinti drąsius žingsnius, kurių ėmėsi praeitie ir labiau ginti kovotojus už žmogaus teisės dėl moterų padėties, nors teisės aktų sistema yra užtikrinamos moterų teisės, tačiau atitinkamos teisės aktų nuostatas dar nėra nusekliai įgyvendinamos visoje šalyje. <clears throat> Reikia konstatuoti, kad šiais metais e, nuo 9 iki 14 procentų padidėjo moterų dalyvaujančių politikoje skaičius lyginant su pastaraisiais rinkimas, tai yra pakankamai didelė pažanga, tačiau mums reikia pažangos užimtumo, švietimo, kitose srityse tarp jų ir prievartinių santokų apimčių mažinimo srityje, tai lieka didelė problema. E, Turkija toliau turi dėti pastangas, kad atitiktų politinius kriterijus ir pagrindinės teisės yra tik viena šių politinių kriterijų dalis. Taigi, reikia, kad Turkija apskritai visose srityse e, gerbtų žmogaus ir pagrindinės teisės. Norėčiau baigti savo pasisakymą, e, primindama mums visiems, kad dėl 23 skyriaus vis dar deramasi Tai yra pagrindinės žmogaus teisės, tas skirius pavadinimas, taryba vis dar svarsto šį klausimą ir būtent nuo šio, e, nuo darybų dėl šio skyriaus e, pabaigos priklausys, ar Turkija įstos Europos Sąjungą. Mes manome, kad yra labai svarbu Turkija pasiekti tinkamus pažangos žmogaus teisų srityje. Pirmininkė, labai ačiū. Galbūt diskusijų eigoje bus galima jums užduoti klausimų ir komentarų, taigi ko nepasakėte dabar, galbūt galėsite pasakyti vėliau. Kitas kalbėtojas yra Elen Frotra, delegacijos ryšiams su Turkija vadovė. Dėkuoju, aš turiu be 15.4 turiu būti Libė komitete, vyks balsavimas, kurio negaliu praleisti, turėsiu išeiti. Aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie politinį e, kontekstą e, ir kiti atstovai galbūt apie tai nepasisakys. E, daug tikimasi galvojant apie geresnę žmogu, demokratijos žmogaus teisų padėtį. Mes, kaip žinome, stebėjome, kas vyksta E, e, pagrindinė partija laimėjo e, šių metų birželio rinkimus. Ir turi ši partija daugumą nacionalinėje asamblėjoje, tačiau ji negali priimti didžiausių reforminių dokumentų, kaip kad pavyzdžiui. Uh, uh, konstitucijos. E, dėl to politinių reformų darbo tvarkė Turkijoje labai priklauso nuo politinio dialogo kokybės, nuo dvasios ir konsensuso, kuris turi plėtotis. Taigi, e, nauja komisija yra rengiama bet dabar ji yra nagrinėjama laikinoje komisijoje. E, trys atstovai iš kiekvienos partijos e, yra tame komitete, įskaitant ir tų partijų atstovus, kurie, kurios nėra atstovaujamos parlamente. Taip pat dirba daug ekspertų, pilietinės visuomenės atstovų ieškoma dabar konsensuso, kuris šiandieną yra nepaprastai svarbus, visuomenė ir politika yra labai pasidalyje, bet reikia konsensuso tam, kad būtų gyvendamos demokratinės problemos, įskaitant e, žmogaus teisų padėties gerinimą e, e, konstitucijos rengimo patvirtinimo procesas yra labai svarbus e, visai ateičiai, kok, tam, kokios bus reformos žmogaus teisų srityje. Dėl kurdų padėties šiandieną susidaro įspūdis, kad uh, uh, yra vyrojanti tam tikra karinė darbo tvarkė, PKK. Uh, Yra vykdomi išpoliai prieš PKK ir Turkijos politikai turėtų atkreipti daugiau dėmesio į Turkijos klausimus. Taip pat įdomu, kaip bus apibriešta pilietybė ateityje. Reikia e, žiūrėti, ar bus įtvirtintas autonomiškumas, taip pat dalinės nepriklausomumas ir tie visi klausimai turėtų atsispindėti naujoje konstitucijoje, kuri turės lemiamą poveikį e, šalies pietričiams ir ypač kurdų padėčiai. Reikia, kad e, į kiekvieną aspektą būtų atsižvelgiama. Taip pat, kad nepamirštama kultūriniai, politiniai, pilietiniai, ekonominiai aspektai kurdų. Šiandieną tai tarsi nebėra uh, prioritetas, svarbiausia yra saugumo dalykai. Pilietinė kontrolė, Europos komisija kalba apie e, jos svarbą. Kalbam apie tai, kad reikia Turkijoje plėtoti aktyvesnę pilietybę, o dabar centralizuota šalis ir armija nustato politinę darbo tvarkę, daug ko šiandien negalima daryti. E, taip pat Reikia nepamiršti, kad yra nemažai generolų kalėjime, kurie yra įtariami samokslo prieš vyriausybę, bet taip pat yra ir žurnalistų įkalintų. Ir procesas yra nesibaigęs, prevenciniai sulaikymai taikomi gana dažnai. Taip pat noriu pasakyti, kad valdžia turėtų metu pas, pripažinti atvirai, kad reikia gerinti teismų padėtį. E, e, rugsėjo konstitu, konstitucinių priemonių paketas turi būti visiškai įgyvendintas tam, kad būtų galima įveikti visas kliūtis, e, kad būtų galima užtikrinti teisingą tų minėtų generolų teismą. Europos parlamentas e, labai daug dėmesio kreipia į šios visus dalykus. Tikriausiai prisimenate, kolegos, kad mūsų delegacija e, laikina buvo suburta specialiai šiems klausimams nagrinėti. Mes labai greitai pasižiūrėjome į šį klausimą, taip pat e, stebėjome procesą vietoje žiūrime, kaip įgyvendinamas baudžiamasis e, kodeksas, taip pat antiteroristiniai įstatymai, kurie turėjo labai neigiamo poveikio e, demonstrantams ir žurnalistams, kurie negalėjo laisvai pranešti apie demonstracijas, pavyzdžiui, apie kurdų teisės. Jie, tie žurnalistai paprasčiausiai e, buvo įkanti kalbu apie šeštą ir septintą straipsnius baudžiamojo kodekso. Dėl moterų uh, padėties. E, teigiama yra tai, kad jau visuomenė plačiai diskutuoja apie smurtą prieš moteris prieš keletą mėnesių. E, prieš keletą metų tai dar buvo e, tabu, dabar jau rašoma laikraščiuose, pirmosiuose puslapiuose apie tai. Ši problema tapo maloma, matoma ir taip pat labai svarbu, kad moterų klausimai, smurto prieš moteris klausimai būtų svarstomi, nes e, smurtas prieš moteris yra labai e, paplitęs. Toliau 23-24 skyriai. ES tarsi savo pakertas pra, e, sparnus tam tikrą prasme mes laikome rengimo scenaristė politiką kaip veiksmingiausią priemonę ir tai reiškia, kad du skyriai, kurie yra Um, susiję su teisingumu ir demokratija yra dabar uždaryti, jų neketiname, neketiname nagrinėti. Tai yra 134 straipsnis, bet aš norėčiau pasidžiaugti komisaro Fiulė darbu. Siekiama įgyventi pozityvę darbo tvarkę, siekiame mm, pasirengti tam, kad kai ateis momentas, e, būti pasirengusiems tada, kai jau bus galima greičiau dirbti. Ir komisija dabar tikrai yra įsipareigojusi e, dėrėtis, arba kitaip tariant, renktis dėryboms. Ir manau, kad tai nepaprastai svarbu dabartinėme politinėme kontekste. Aš iš anksto atsiprašau jūsų, kad negalėsiu uh, uh, toliau dalyvauti diskusijoje, taigi tiek norėjau pasakyti ačiū. Flotre. Dėkuoju, Elen Flotre. Ir dabar pasisakysi Masinkė Web iš Human Rights Watch. By... Norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, ką labiausiai stelta pažangos ataskaitoje. Taigi labai daug dėmesio skiriama teisėtvarkos sistemos reformai ir atitinkamam problemam, taip pat sąžiningų teismų klausimai, taip pat ir žodžio laisvai. Aišku, yra svarbus ir kiti dalykai, tačiau dabar silkiu pačius svarbiausius, kuriam daugiausiai dėmesio skiriama ataskaitoje. Kitas svarbus dalykas tai yra civilinė kareiškių priežiūra. Na ir manau, pažangos ataskaitoje šiais metais yra e, pasirinktas tinkamas pagrindas, e, nurodama, kokia linkme turėti reformos. Na ir taip pat e, svarbu, kad tiek ES, tiek ir Turkija atsižvelgtų į tas skaitos išvadas ir jomis remiantis žengtų link teisminės reformos, teismų reformos, taip pat tam, kad būtų gyvendinta žodžio laisvė, nuomonės laisvė ir taip toliau. Taigi šiuo požiūriu, manau, pažangos ataskaitoje yra gairių, orientyrų tam, kad būtų aišku, ką reikia keisti. O konkrečiai, tai pavyzdžiui, kad būtų keičiami būdžiamosios teisės straipsniai, kovos su terorizmu straipsniai, taip pat, kad būtų iš, iš spręstos e, problemos susijusios su sąžininkų bylos nagrinėjimu, pavyzdžiui, problemos dėl um, kiteisminio tyrimo ir sulaikymo jo metu. Taip pat žmonės negali pasiskusti dėl savo sulaikymo tokių tyrimų metu. Taigi tai yra rimtos problemos liečiančios šimtus, net ir tūkstančių žmonių Turkijoje. Na, jeigu norime, kad e, pažangos ataskaita duotų naudos, tai aišku, vėliau e, ji turi būti aptarta žmogaus teisų pakomitetėje, Turkijos delegacijoje, taip pat ir kitose ES institucijose. Bet, aišku, mes suprantame, kad nemažai ES valstybių narių e, tarsi pakerta Turkijos norą daryti reformas, elgdamosi priešingai Turkijos atžvilgių. Ir tai iš tikrųjų nepadeda vykdyti reformas Turkijoje, kurių tikslas yra užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Na, o dabar Turkija pati yra labiau susitelkusi dinamiškos politikos formą, tačiau mažai dėmesio skiria reformams namuose. Drasna tai, jog um, Turkija uh, atsižvelgia ES administracinių reformų ir tikriausiai vykdys reformas e, pas save. Taip pat drąsina tai, jog Teisingumo ministerija e, nusprendė pasižiūrėti, kaip yra gyvenime Teisingumo teismo sprendimai dėl Turkijos, nes daugelį metų uh, Europos, Europos Teisingumo teismo sprendimai nebuvo tinkamai gyvendinami. Be to ir, pažiūrėjau, saugos apsaugos, saugos pajėgos praeitie. Saugos tarnybos neretai žydinėjo atitinkamos žmogaus teisų teismo sprendimus. Taip pat nesikė šiandieną jau buvo pakartota, kad reikalinga nauja konstitucija Turkijoje, dėl to sutarė ir visos partijos Turkijoje. Taigi tai turi būti veiksmingas procesas ir e, sudarant naują konstituciją turėtų būti šį procesą traukti ta pilietinė visuomenė ir visos politinės partijas. E, šiam procesui grėsmę kelia tai, jog ir toliau e, persikėjama kurdų taikos ir demokratijos partija. E, iš jos 36 nariai rinkimų metu buvo išrinkti parlamentą. Na ir tai, kad ši partija ir jos nariai vietoje yra persikami, dabar prarasta uh, tiesiog kontrolę visame šiame kontekste. Šimtai asmenių, asmenų yra sulaikyti, e, PKK yra persiekiama, persiekiamas Kurdistano bendruomenių asociacija. Na ir tai pagal įstatus yra miestų strukt, PKK miestų struktūros. Taigi, e, PKK ES apibrėžė kaip e, teroristinė organizacija. Ir, ir dėl šios ir kitų priežasčių labai sudėtinga šios partijos narius įtraukti į politinį dialogą dėl konstitucijos. Na, tenka konstatuoti, kad e, atmosfera labai prasta ir toliau persikame PKK. Mm, Bet visame tame kontekste yra persiekama ir kurdų taikos ir demokratijos e, partija ir taip atsitinka dėl to, kad labai plačiai apibriešta E, teroristinė veikla ir todėl į jos apibriežti patenka ir būtent ši partija. Ir tiesą sakant, e, daug tų, tos partijos narių tikrai nieko netliko, kas nors kiek panašėtų į teroristinę veiklą, tačiau vis dėlto yra persiekime ir aš manau, kad e, Turkijos vyriausybė turėtų iš karto įsikišti, pakeisti įstatymus, juos aiškiau apibriežti ir uh, reikėtų Turkijai pagalvoti apie tai, kad reikėtų atsisakyti diskriminuojančios teisingumo sistemos. Taip pat e, policijos pareigūnai kartais elgesi labai brutaliai. E, žmonės užpuolami. E, pasiklausomi žmonių pokalbių mėnesis mėnesis, žmonės yra sulaikomi. Ir aš manau, kad reikėtų keisti statymus, kurie tęsina tokius žingsnius. Na ir at, pažangos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į šeštą, septintą e, kovos su terorizmu įstatymą 260 um, baudžiamo kodekso teis e, e, straipsnį ir dar vieną straipsnį, kurie turėtų būti skubiai keičiami. Kitas dalykas yra moterų teisų apsauga, nėra pakankamai įgyvendinamas, tinkamai įgyvendinamas e, šeimos apsaugos įstatymas, jis taip pat turėtų būti keičiamas, taip pat trūksta moterų policininkų, o Himan Mačiakė, kompetitingas ministras, nusprendė peržiūrėti šį įstatymą ir labai susidomė laukiame viso to rezultatų. Dėkoju, Emai Sinklevep, dėkoju, su pasisakymas buvo labai išsamus, ypač daug dėmesio skirti uh, e, kurdų dėmesio ir dabar pasisakys pone. And... Pasisakysiu. Dabar kalbės ponė Sepnem Korur Finkančiai. Uh, Aš uh, noriu atkreipti dėmesį į būtinybę peržiūrėti tam tikrus teisės aktus. Turkijos žmogaus teisų fondas palankiai vertina uh, visą apimančias reformų žmogaus teisų srityje, ypač <clears throat> galimybę ratifikuoti papildomus protokolus tarptautinių susitarimų. Kaltakinį protokolą. Tačiau Turkijos vyriausybė nepakankamai bendradarbiavo su pilietinė visuomenė ir mes nesam tikri dėl e, dėl nacionalinio prevencinio mechanizmo ne, sistemos e, nepriklausomybės, nešališkumo. Visiškas e, kankinimų netoleravimas per pasaros aštuonis metus nebuvo užtikrintas ir e, dėl vairių priežasčių kankinimai vyksta toliau. Galėčiau pasidalinti su jumis kai kuriais skaičiais. Pavyzdžiui, 2010-aisiais gavome 363 skundus per 11 2009-2011 metų mėnesius gavome 419 skundų. Nes galite įsivaizduoti, kad tie skaičiai nėra baigtiniai, nes ne visi kankinimus patyrę asmenys skundžiasi ir reikalauja juos reabilituoti arba išmokėti kompensacijas. Per pastarosius 9 mėnesius 717 manoma buvo kankinimo atveju Turkijoje, taip pat neoficialia, neoficialiose sulaikymo vietose kankinimai tęsiasi pavyzdžiui gatvėse, policininkų automobiliuose, priešais policijos nuovadas, pažangos ataskaitoje minima tik tai neproporcingas jėgos judėjimo, e, naudojimas, mes negalime šių reiškinių taip pavadinti, nes pavyzdžiui, išvaikant demonstracijas yra tikslingai naudojama jėga ir prievarta norėčiau paminėti nesenus įvykius, per kuriuos panaudojus per daug ašarinių dujų buvo e, nužudytas mokytojas e, tyčia panaudojus šarėmis dujomis užtaisytus ginklus ne pagal paskirti. Taip pat e, buvo daug žmonių žuvo panaudojus, panaudojus ašarinių dujų kanistrus e, ir žmogaus teisės, kovotojų žmogaus teisės per nesenus įvykius taip pat žuvo per nelik e, smarkiai naudojant jėgą. Per savo, savo tyrimo, jeigu per metus ištyrėme daugiau, penki, daugiau nei 5000 atvejų susijusių su kankinimais iki sulaikymo ir sulaikymo metu atlikus atitinkamus tyrimus 1248 e, e, atvejai buvo užfiksuoti kankinimų policininkų automobiliuose. Tai sudaro 5 procentus visų e, sužeidimų atvejų su sulaikymo ir įkalinimo metu. Nemažai policininkų buvo nuteisti liktinėmis bausmėmis už tokį netinkamą elgesį, tai tik tai dar labiau didina nebaudžiamumą. Tyrimai dėl kankinimo vykdomi pagal 256 straipsnius, tai yra e, per nelik didelis e, jėgos naudojimas, <clears throat> o ne pagal 94-95 straipsnius e, dėl kankinimų. Teisėjai ir prokurorai pripažįsta tik e, valstybinių forenzinės medicinos institutų atliekamų tyrimų ir e, įvertinimų rezultatus. Taip e, yra labai sunku užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams, todėl buvo vykdomi atitinkami mokymai, kuriuose dalyvavo teisėjai, prokurorai ir gydytojai bendrosios praktikos teisingumo ministras ypatingai labai prieštarauja tolesniems veiksmams susijusiems su atitinkamus ataskaitomis rezultatų paskelbimu, siekiant e, vykdyti e, tik tai parodomosius tokio pobūdžio mokymus, mums reikia ir atitinkamų tolesnių susijusių e, veiksmų tam, kad e, atitinkami teoriniai pokyčiai būtų perkelti į praktiką. Taip pat e, esama ir nemažai problemų susijusių su atsakomųjų ieškinių teikimu, kaltinimu tų uh, E, asmenų atžvilgių, kurie teikia skundus dėl kankinimo. E, labai e, plačiai yra naudojamas 265 straipsnio, 125 straipsnio nuostatomis, pavyzdžiui, kur tame 125 straipsnėje kalbama apie policijos šmeižimą ir galima pateikti atitinkamus kaltinimus. Tuo pagrindu birželio 26 dieną Mes, pavyzdžiui, lankstinukų e, paplatinome, paskelbėme ant jų informaciją apie kankinimų aukas, dabar esame apkaltinti policijos šmeižimu. Tokios yra pagrindinės problemos, su kuriamis susidurėme ir ačiū, kad e, manęs išklausėte, pirmininkė, ačiū už pristatymą. Puiku žinoti, kad tokios organizacijos kaip Žmogaus teisų fondas tęsia savo veiklą ne tik tuo laiku, kuomet kankinimai buvo sistemiškai paplitę, plačiai paplitę, tačiau ir dabar, kuomet reikia tirti atskirius kankinimo atvejus, siekiant padaryti galą tokio pobūdžio nusikaltimus. Pirmininkė, e, išklausime visus mūsų prelegentus. Jau turiu kolegų sąrašą, kurie noriu užduoti klausimus. Prašau, kopa. Dėkoju, dėkoju už labai įdomią sutikti informaciją, kuri leidžia mums geriau įsivaizduoti žmogus teisų padėtį Turkijoje. Mane labai domina moterų padėtis Turkijoje. Praeitą savaitę buvo paviešinta nuotrauka. Tai yra buvo moteris nužudyta savo vyro. Tai buvo pirmame puslapė paviešinta nuotrauka ir tai sukėlė uh, daug diskusijų Turkijoje. Ir tai yra Mm, taigi, tai atrodo labai paplitęs Turkijoje fenomenas. Na, spalio 12 dieną e, buvo pas, viešai pasmerktas um, leidėjas dėl mm, smurto viešinimo. Na ir mane vėlgi e, suglumino tai, kad kai kurios moterų organizacijos ir aukų organizacijos protestavo prieš šį laikraštį. Taigi norėčiau paklausti, kaip yra su smurtu namuose. Mm, skaitant apie patirtį tai Turkijoje, mane pribloškė e, statistika, tai yra iš jos išplaukė, kad kasdien po penkias moteris yra nužudomos namuose, o 40 procentų moterų per savo gyvenimą tampa smurtaukomis. Nu, ir smurtauti yra vyrai, jų vyrai arba artimieji. Taigi atrodo, kad šios problemos mastai yra dideli ir labai malonu, kad komisijos pažangos ataskaitoje šiai problemai skiriama daug dėmesio ir tai apibriešta kaip vienas iš didžiausių iššūkių Turkijai. Taigi norėčiau sužinoti, kaip mes galėtume padėti. Na, žinau, kad Turkijoje nepakanka administracinių pajėgumų kovoti su šia problema. Uh, 70 moterų namų, moterų prieglaudų visoje Turkijoje, 75 milijonams gyventojų. Taigi, e, kaip moterim, moteris galėtume palaikyti tam, kad ši problema būtų išspręsta namuose reikalingos informacijos kampanijos moterims, o taip pat reikalingi yra mokymai tarnautojams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, kuriems tenka susidurti su komis ir jas palaikyti. Na ir Pavyzdžiui, e, netgi yra siūloma e, mokyti vyrus savikontrolės tam, kad jie nesigriebtų smurto namuose. Na, iš esmės mes tam turime labai pritarti, tačiau norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate siūlomą įstatymą dėl moterų ir šeimos narių apsaugos nuo smurto namuose. Pirmininkė ponia Kopa, e, ar skiriate šį klausimą konkrečiai vienam iš prelegentų? Atrodo, ne. Pone Papadopalo, bandysiu pasisakyti trumpai, nes man tenka taip pat išeikti į balsavimus lybę komitete, atsiprašau dėl to, tiesiog suformuluosiu savo klausimus ir tikiuosi, kad kas nors vėliau mane informuos apie atsakymus. Visiškai sutinku dėl to, kas šiandieną buvo pasakyta ir kad tai yra labai svarbu. Taip pat sutinku dėl to, kad kad e, dėl Turk... Kipro prieš Turkiją bylos, e, kur yra nagrinėjama žmogaus teisų teisme, kad iš tikrųjų svarbu dabar kelti Kiprė dingusių asmenų klausimą, o taip pat apie m, mm, tuos mm, kipriečius graikų kilmės, kurių buvimo vieta po 37 metų vis dar yra nežinoma. Taigi, ar jie vertintami kaip perkelti asmenys? Taip pat ataskaitoje labai aiškiai pasakyta, kad Turkija pažeidžia mažumų teisės. Pačioje Turkijoje. Pati Turkija nepasirašė Europos tarybos konvencijos dėl mažumų apsaugus. Taigi, o dabar, tai yra, o dabar Turkija tarsi labai rūpinasi Turkijos mažumos e, apsaugą Kiprė. Tai kaip čia Turkija gali taip vediškai velgtis, jeigu Turkija savo pačios šalies teritoriją ne gina mažumų, o palaiko dviejų valstybių sprendimą tam, kad būtų apsaugoti vadinamo, vedamieji e, Turkijos, e, turkai kipriečiai. bus kur pranešime, kuriamis aptarime praeitą savaitę FAM komitete, yra nurodyta, kad yra labai nedaug moterų namų, kurios gali prisiglausti. Gal galite pakomentuoti šią problemą, nes tai yra moteris, kurios patiria smurtą namuose, patiria išprievartamus ir kitus nusikaltimus. Atsiprašau, kad man tenka išvykti į Libio komitetą tada. Pirmininkė. Šis e, e, posėdis yra transliuojamas internete, taigi galėsite vėliau su juo susipažinti, ponas Maki. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, girdėjome neraminančios informacijos iš Turkijos. Na ir mūsų partija Niderlanduose jau daugybę metų uh, perspėja, kad negalima priimti šios šalies Europos Sąjungą. Daug kas ten vyksta ne taip. Ir tiesiog norėčiau dabar įspėti ir kolegas. Turkija, be kita ko, jau daugybę metų yra nelegaliai okupavusi dalį, Turkijos, e, dalį Kipro. Ir norėčiau paklausti kolegų, ar nepribrendo laikas pasakyti Turkijai tiesiai šviesiai, kad nutrauksime dėrybę su Turkija dėl narysės Europos Sąjungoje, nutrauksime milijardinę pagalbą, taip pat būtų geriausia išmesti Turkiją iš NATO. O čia dabar kolegos nieko to nedaro. Jie tiesiog e, pasako apie kažkokias problemas, tačiau neįvardyje problemos tiesiai išviesime, čia kaip tas bedantis tigras. Darykime kažką, darykime spaudimą Turkijai. Nes galbūt galime skirti sankcijų Turkijai, kurios kažką duotų, bet nieko nedarome. Taigi aš sakyčiau, ES ir komisija turėtų elgtis nuostekliau ir drąsiau. No. Madame Beršija. Dabar ponė Beršija. Kalbame apie e, padėtį Turkijoje ir dažnai tą daryti yra sunku. E, ypač galvoju apie tai, kaip mes kalbame apie padėtį šioje šalyje. E, bandome analizuoti objektyviai situaciją žiūrėti tai, kas vyksta vietoje. Ir aš nenorėčiau, kad mes vėl kartotume praeities klaidų, e, kai buvo skiriamas didžiausias dėmesys teisinių tekstų perkelimui ir tuo pačiu metu šiek tiek buvo užtemdoma realybė to, kas, tai, kas vyksta. E, žinome, kad daug profsąjungų veikėjų, žurnalistų ir opozicijos atstovų, tų, kurie drįsta kritikuoti gyvendinamas reformas, yra persekiojami teisinė prasme ir jiems taikomas labai griežtos bausmos. Labai e, dažnai kovant prie terorizmą, e, sakoma, tai daroma ir e, dėl panašių su panaš, dėl panašių motyvų. E, tai, kas vyksta su Turko pozicijoje, taip pat visiškai nepriimta, kas buvo e, padaryta jų atžvilgių Liepos pirmą dieną. Atsiprašau, kurdų atžvilgių. E, žinome, kad žmonės yra areštuojami. Taip pat Liepos mėnesį Turkija atliko karinę operaciją e, Irano kurdų gyvenamosi teritorijose. E, ir kurdai nukentėjo, pakliuvo į kryžminę ugnį. Aš minė, norėjau pasakyti Irak, Iraką, pasitaiso kalbėtoje. Taigi, mes e, negirdėjome, kad būtų pasmerkta šita situacija, kurioje nukentėjo, e, nukentėjo civiliai gyventojai ir nemažai vaikų. Ir tai iš tikrųjų yra netoleruotina. Ypač dėl to, kad matome, kai mūsų valstybių narių ministrai vyksta į Turkiją e, ir kalba apie bendradarbiavimą su Turkijos politika ir pasitelkiama e, migracijos politika. Mm, sakoma, kad kovojama su terorizmu ir tokiu būdu e, kurtų, kurdų e, aktyvistai e, dažnai yra siunčiami atgal į Turkiją, jie turėtų turėti apsaugą ES teritorijoje. Taigi tur, kurdų mažumos apsauga turėtų būti mūsų pakomitečiui labai aktualus dalykas, nes mes kalbame apie mažumų apsaugą ir būtent turėtume nepamiršti šio klausimo ir galvoti, kokios bus pasiekmes. Dėkuoju, ponė Veržė. Aš norėčiau dar pasakyti, kad yra ir problema dėl moterų padėties. Vis dažniau mes girdame apie islamizavimą kylanti Turkijoje. Aš norėčiau, kad mes tuos faktus patvirtintume ir taip pat pasižiūrėtume į moterų padėtį iš šio konteksto. Dėkoju, ponė Veržė, dabar ponė. Sakė. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pakartoti tai, kas buvo pasakyta. Rengimasis narystė yra labai gera priemonė, siekiant pagerinti padėtį Turkijoje ir mes turėtume, kaip galime geriau pasinaudoti šiems priemonės ir nediskredituoti ES. Komisijos narys Fiulė labai gerai pasisakė šiais metais apie pažangą kalbėdamas, jis kalbėjo apie trūkumus e, teisinės valstybės srityje, žurnalistų problemas. E, Mes matome, kad vyksta labai sparčiai reformų procesas ir reikėtų pasižiūrėti tai, kaip praktiškai yra įgyvendinama teisė. Reikia e, siekti, kad praktika nesiskirtų nuo žodžių e, sakoma, kad įstatymai e, gerinami labai dažnai bet reikia žiūrėti, kad tas įstatymo tobulinimas e, nukeliautų iki policininko, pasiektų policininką dirbantį gatvėje. Toliau žurnalistai, e, spaudos laisvė, žiniasklaidos laisvė, žurnalizm, internetinės žurnalistikos laisvė, aš e, stebiu tai jau seniai. Tai labai svarbu, kaip ir kitose šalise. Mes kritikavome Turkiją prieš keletą metų dėl to, kad trūksta žiniasklaidai laisvės, bet Turkijos valdžiams atsakė, kad žurnalistai nekalinami už tai, kad jie naudojasi žodžio laisvę, bet e, dėl to gali būti kalti, kad jie priklauso teroristinėms organizacijoms. Tačiau man dar tokie dalykai turėtų būti įrodyti, reikia labai atidžiai sekti ir taip ir yra. Nemažai, labai nemažai žurnalistų uh, areštuojama, taigi kelia labai didelį susirūpinimą tai ir tai labai negatyvų pačiai žiniasklaidai. Taip pat e, akademikai žiniasklaidos atstovai yra e, persekiojami. Buvo minėtas ir telefonų pasiklausimas, reikėtų į tai pasižiūrėti. Taip pat e, dažnai žmonės yra laikomi be teismo. Iki teisminis sulaikimas, sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, terorizmo, kontraterorizmo įstatymai kartais yra pažeidinėjami, jais piknaudžiavimai ir mes turėtume plačiau žiūrėti į tai, e, nagrinėdami Turkijos padėtį apskritai. Man, manau ir tikiuosi, kad pažangos ataskaita, kurią taip pat nagrinės ir užsienio reikalų komitetas, daug dėmesio skirs e, teisinės valstybės principų įtvirtinimams, e, gerai valdysenai, teismų valdžios atskirimų e, principams. E, mes e, žinome, kad Turkija siekia tapti regiono lyderė ir ji turėtų būti atviresnė kritinėms diskusijoms, reikėtų kalbėti su ES, keistis mintimis, bet ir būtų geriau, jeigu pati Turkija būtų atviresnė viduje E, kritinėms diskusijoms e, taip pat reikia galvoti apie konstitucinę reformą. Toliau e, pabėgėlių klausimas, aš jau baigiu. Labai svarbu yra pripažinti Turkijos vaidmenį, priglaučiant žmonės iš Irano ir Sirijos, taip pat iš Afganistano ir kitų regionų. Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras pas, ir jo organizacija suteikia patį prieglopstį ir pusė maždaug komisaro biudžeto skiriama šiems dalykams. Galbūt mes kaip PAP komitėtis galėtume pasižiūrėti tai ir gal galėtume siekti, kad ES e, kaip nors įsiterptų, kad e, būtų koordinuojami veiksmai geriau ir kad būtų galima teikti kokią nors nesisteminę pagalbą, suteikti nesisteminę pagalbą e, Turkijai, nes žmonių srautai iš tikrųjų labai dideli, jiems grėsia mirtis, kalėjimas e, kaiminėse Turkijos, Turkijos šalise. Taip pat turėtume pasižiūrėti į pabėgėlių saugumo klausimą, apsaugos. Jie gali prisiglausti Turkijoje, bet sienos su Iranu yra atidarytos dabar tre, tris mėnesius su Sirija netaikoma Sirijai e, vizų režimas. E, žinome, kad ne tik žmonės, ne tik pabėgėliai e, atvyksta iš tų šalių, bet žinome, kad pabėgėliai iš Irano ir Sirijos yra persekiojami. Buvo tokių atvejų. Ir man atrodo, kad Sirijos generolas, ar ne generolas, kažkoks aukštas karinis pareigūnas, kariškis pabėgo iš Sirijos ir kažkokiu būdu buvo gražintas iš Turkijos į Siriją ir e, gali būti, kad jis buvo kankinamas ar su juo buvo blogai elgiamasi. Taigi e, Sirija, Iranas, to šalis taiko tinkamą praktiką, dėl to reikėtų pagalvoti, kaip galbūt padėti Turkijai užtikrinti saugumą geresnį pabėgėlių stovyklų. Dabar norėčiau suteikti žodį trims ekspertams. Frida e, Briokelis dar. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Norėčiau paminėti žmogaus teisų klausimą, kalbant apie pažangos ataskaitą ir užduoti konkretų klausimą komisijos atstoviai nes ponė Sinclair labai išsamei pristatė kurdų padėtį per pastarusius metus ir dabar. Ir pristatė kurdų patirties vystimasi, teigia, kad kurdo interesus ginančių partijų nariai arba jiems pritarantis yra patalpinami į kalėjimus, atimamos jų teisės, todėl būtina pakeisti politinių partijų įstatymą ir kovos su terorizmu įstatymus. Šiuo aš konstatuoju, kad komisijoje kiekvienais metais šios nuostatos reikalavimus įtraukia į pažangos ataskaitas, tačiau e, nieko nedaroma ir sakydama nieko, aš tikrai turiu omenyje nieko. Komisija aiškiai e, nepripažįsta, kad kurdų padėtį galima pagerinti tik pasitelkus politinį dialogą, kuris būti tinkamai organizuojamas ir kuriame turi dalyvauti visos interesuotos šalis. Kiekvienais metais konstatuojame, kad Turkijos vyriausybė laikos imasi vis grįžtesnių priemonių kurdų atžvilgių ir konstatuojame, kad Turkijoje nesama politinės valios išspręsti kurdų klausimą. Visi, e, net ir aukščiausi pareigūnai ES mano, kad taikus sprendimas įmanomas tik užtikrinus dialogą. Noriu paklausti komisijos, kokiu veiksmu jį ketina imtis artimiausius metai šioje srityje, ar jie tikisi šioje srityje pažangos ir ar iš tikrųjų bus dedamos pastangos, kad e, kurdų klausimas būtų sprendžiamas bendrai, ar, ar o galbūt bus ir toliau reikalaujama pakeisti tam tikrus teisės aktus, pavyzdžiui, dėl kurdų kalbos naudojimo. Manau, kad tokių veiksmų nepakaks. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū ponė Brempols. Sugrupavome pateiktus klausimus ir replikas. Manau, kad esame klausimų grupės dėl kurdų padėties. Kita klausimų grupė yra prievarta prieš moteris bei žodžio spaudos laisvės klausimas. Taip pat buvo klausimas dėl Kipro, dėl mažumų Pone Papadopulo dar neišvyko. Aš manau, kad pono Madlenerio pareiškimas galbūt buvo platesnio politinio pobūdžio, atspindintis jūsų partijos poziciją dėl to, kad nereikėtų tęsti dėrybų su Turkija <clears throat> Tai e, manau, kad e, reiktų ir apsiriboti tuo teiginiu, kad tai buvo jūsų partijos pareiškimas, kuriam nepritarė dauguma šio parlamento narių. Ir pradėkime e, dabar nuo Turkijos žmogaus teisų fondo atstovės atsakymo, tačiau prašau jūsų atsakyti trumpai. <clears throat> Noriu atsakyti klausimą dėl moterų padėties, nes aš esu taip pat teismo medicinos ekspertė būtinio smurto srityje. Galiu kalbėti, kad teisės aktai tikrai yra labai pažangus moterų teisų srityje, prieglopščių skaičius moterų, tačiau yra labai ribotas. Tačiau taip pat reikia paminėti, kad šeimų nariai gali įsiveršti į šias prieglopščių vietas ir ten moter, moterų atžvilgių dar kartą panaudoti prievartą Taigi Per trumpą laiką Turkijoje buvo labai daug reformų įvykdyta, siekiant e, jų nuostatas e, įgyveninti, reikia pasirinkti teisingą požiūrį į reformas ir taip pat reikia skirti tam tikro, tam tikro laiko. Turkijos islamizacija nieko bendro neturi su moterų teisėmis, priešingai e, moterys e, anksčiau nešiojusios skareles e, buvo Turkijoje diskriminuojamos. Dabar tokia padėtis e, rečiau pasitaiko <clears throat> ir būtent šiuo aspektu nagrinėdami problemą galėtume konstatuoti didžiausią pažangą. Moterio diskriminacija, žurnalistų diskriminacija yra labai didelė problema. 63 žurnalistai laikomi šiuo metu kalėjimuose, nusteigiama, kad jie patalpinti į kalėjimus ne dėl savo tiesioginės veiklos susijusios su saviraiškos laisvė. Pavyzdžiui, e, parašė tam tikras knygas ir dar jų neįspausdinus, nepaskelbus jų, jų autoriai yra talpinami į kalėjimus. Taigi perduosiu žodį kolegiams dabar. Emma Sinclair. Dėl būtinio smurto ir moterų žudimų būtinių konfliktų metu Turkijoje naujasis šeimos reikalų ir socialinės politikos e, ministras, tiksliau ministrė, pareiškė, pažadėjo pakeisti atitinkamą įstatymą, kad uh, būtų e, būtinio smurto aukomis tapusioms moterims taikomas, taikoma skiriama policijos apsauga. Šiuo metu e, šis įstatymas galioja tik tai e, santokoje gyvenčioms moterims, civilinėje santokoje gyvenančioms, tačiau partnerystėje arba religinėje santokoje gyvenančioms moteriams teisės e, akto nuostatos negalioja, taigi reikia didinti įstatymo apripti ir įvairios kovos už moterų teisės organizacijos Turkija deda daug pastangų siekiant taikymus rytį įstatymų išplėsti e, bei tinkamai gyveninti jo nuostatas, kuomet šis įstatymas bus pakeistas, reikės kontroliuoti jo įgyvendinimą ir nustatyti, ar jis yra veiksmingas ar ne. <clears throat> Neseniai prieš savaitę spaudoje e, pasirodė informacija apie naują e, įstatymo šioje srityje projektą, tačiau kol kas mes konkretaus projekto nematėme. Jeigu e, jis būtų mums patiktas, tai įdėmiai svarstytume jo nuostatas. Kalbant apie Turkijos nesugebėjimą laikytis tarptautinių standartų, tautinių mažumų apsaugos srityje, Human Rights Watch yra pareiškęs savo nuogastavimus dėl įvairių tarptautinių konvencijų nuostatų susijusių su tautinėmis maž, mažumomis e, gyvenimo Turkijoje. Turkija laikosi pasenusios e, tautinių mažumų apibriešties pagal Lozanos sutartį. Europos komisija savo pažangos ataskaitą daug metų atkreipė dėmesį į šį klausimą. Manau, kad tiek turėčiau atsakymų ir taip pat norėčiau perduoti žodį kolegiams. Have... Na, manau, kad labai daug ką pasakėme. Na, jūs pateikėte daug faktų, kurie rodo, kad žmogaus teisų srityje daug ką dar reikia padaryti, mes į tai atkreipiame dėmesį ir pažangos ataskaitoje. Na, kai kalbame apie tai, ar kad kažkas keitėsi Turkijoje ar ne, Tai taip, e, e, kaip parašyta mūsų žmogaus teisų pažangos ataskaitoje, yra padaryta pažanga. Tai rodo visos mūsų per daugelį metų rinktas ataskaitas. Tačiau tos pažangos nepakanka. Mes komisijoje pažangos ataskaitoje bandėme labai aiškiai atkreipti dėmesį tas rytis, kuriuose trūksta pažangos. Na ir ekspertai iš valstybių narių vyko į Turkijas, įsigilindavo įstatymus, atkreipdavo dėmesį į tas įstatymus rytis, kuriuose trūksta pažangos. Tai yra svarbus darbas, tai darome daugybę metų. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie konkretų uh, baudžiamosios teisės straipsnį, kuris pažeidžia spaudos laisvę. Ir taip pat uh, tai pasakytina ir apie kovos su terorizmu atitinkamus statymo, atitinkamus įstatymus, kurie pažeidžia žmogus teisės. Tai yra darbo sudėdamoji dalis. Ir uh, Taigi, sakyčiau, tas darbas nėra bevaisis. Jeigu mūsų nebūtų, jeigu net kreiptume dėmesį į trūkumus, būtų atlikta daug mažiau. Pažanga daroma, tačiau nedėra sustoti, reikia tęsti pastangas. O kai dėl padėties pietričių Turkijoje, tai padėtis prastėja, esame labai susirūpinę dėl to, kas vyksta. Lygiai taip pat atkreipėme dėmesį ir Turkijos valdžios institucijami tai, kad netinkama yra tokia strategija skirta šiam regionui, kuriame sustiprama vien tik tai kova su terorizmu. Ne, reikia visapusiškos strategijos, kuria, kurioje būtų atsižvelgta į socioekonominės teisės, į mažumų teisės, atsižvelgta į gyventojų e, kultūrinės ir kalbinės ypatybės ir taip toliau. Uh, Taigi mums reikalinga visapusiška strategija skirta Turkijos pietričiams. Dėl moterų teisų padėtis gerėja, tačiau labai lietai. Mes bendradarbiavame su Turkijos valdžios institucijomis. E, Tiesą sakant, tie globos namai, apie kurias kalbėjome ir iš dalies e, finansuojami komisijos, pavyzdžiui, aštuoni tokie namai yra rinkti, aišku, to toli gražu nepakanka, tačiau procesas tik prasideda, o toli gražu nertė prie savo pabaigos. Taigi mes turime būti vietoje, padėti Turkiai keisti e, atitinkamus teisės aktus, kad čia būtų palankesni moteriams Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip įgyvendinami tie teisės aktai ir kokios papildomos priemonės yra taikomos. Ir čia turime bendradarbiauti su pilietiniu visuomenės nevyriausybinėms organizacijoms, taip pat ir su vyriausybė tam, kad būtų keičiama mąstysena. Nepakanka teisti, keisti įstatymus. Jeigu to užtektų, būtų labai paprasta. Reikia pakeisti ir mąstyseną. O kai dėl mažumų teisų Štai pažangos ataskaitoje pasakyta, kad e, neužtikrintos mažamų teisės kol kas tai dar nepatai, dar nepadaryta. O kai dėl žodžio laisvės, tai labai aiškiai nurodėme tuos straipsnius, um, kurie turėtų būti keičiami. Čia turėjau galvoje atitinkamus kovos su terorizmu įstatymus, baudžiamo kodeksus straipsnius, o taip pat aiškiai atkreipiame dėmesį tai, kad teismai labai aptakiai plačiai taiko tuos įstatymus ir todėl reikia keisti ir egzistuojančią praktiką. Taigi yra nemažai bendrų projektų su Turkijos vyriausybė. Um, pavyzdžiui, pastaruo metu lankėsi uh, E, teisminių institucijų atstovai, prokurorai, teisėjai, konstitucijos teismo teisėjai Bruselėje, Strasbūrė, Luksemburgė. Ir šie mainai labai svarbus, nes tokiu būdu priartiname Turkijos e, teis, teisės specialistus prie ES atitinkamų standartų. Komisija ir toliau renks e, pažangos ataskaitas, vykdysime stebėsinas, dalyvausime dialoge dėl žmogaus teisų su vyriausybės atstovais, pilietinė visuomenė ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir komisija norėtų dabar pradėti dirbti ties 23 uh, skyriumi, tai labai svarbu darybose su Turkija. Na ir tikrai dėsime pastangas tam, kad um, Turkija padarytų pažangos, o dėl dingusių bežinios asmenų, apie tai kalbama ir pažangos ataskaitoje. Ir e, labai aiškiai pasakėme, kad šios bylos dar neuždaromos ir apie jas priminame Turkijos valdžios institucijom kasmet. Pirmininkė, dėkoju Jums visiems už suteiktą informaciją, už tai, kad pasidalinote savo vertinimu. Na, labai sudėtinga apibendrinti diskusijų rezultatus, tačiau pažvelgus į kurias konkrečias sritis, tai aš manau, per ateinančius mėnesius ir metus mes žinosime, kaip pasitvirtina nacionalinis kankinimų prevencijos mechanizmas Galbūt reikės dėti daugiau pastangų tam, kad stebėtume e, konkrečių bylų negrinėjimus liečiančių žodžio laisvę. Na ir girdėjome, e, kad yra ir teigiamų dalykų, pažiūrėjau, kai tai liečia e, kurdų nacionalinį judėjimą ir kurdų nacionalinės partijas. Vis ir toliau turime skirti šioms rytims daug dėmesio. Taigi mes suformuluosime po šios dienos diskusijų savo išvadas, po to kreipsime, susisieksime su AFETO komitetu, o taip pat e, nagrinėsime e, padėti Irake per kitą mūsų žmogaus teisų pakomitečio posėdį e, šiais metais. Taigi baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto ir pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuo. Dabar pasikeitimas nuomonėmis su uh, žmogaus teisų kontrolieriais uh, iš rytų partnerystės šalių. Uh, ši diskusija turi būti labai įdomi. Uh, E, aš ne dėl to, kad jinai neįdomi, kad jai nebepirmininkausiu, mes dalyjėmės pareigomis. Mano e, kolega, ponas Gžib, e, taip pat padėjo renkti šią susitikimo dalį ir dabar jisai perims pirmininkavimą likusiai posėdžio daliai. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. steeds uh, Sanne en die hebben het. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I will be... Labai ačiū pirmininkė. Aš tęsiu posėdį lenkiškai. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti mūsų svečius atvykusius į šitą posėdžių dalį, atvykusius į mūsų žmogaus teisų pakomitetį. Pirmiausiai sveikinu e, žmogaus teisų kontrolierius iš rytų partnerystės šalių. E, pradėsiu nuo ponių. E, profesorė Elmira Suleimanova Ji yra Azerbaidžiano Respublikos žmogaus teisų kontrolierė. Bet bijau, kad jos nėra salėje kol kas. Taip pat sveikinu atvykusią Tatjaną. Nežinau, kaip e, ištarti pavardę, sako pirmininkas. Ji yra žmogaus teisų e, ombudsmenė iš Gruzijos. Tai buvo Tatjana e, Kuncaryje. Taip pat Irena Lipovic iš Lenkijos. Ji viena iš šio projektų, šios sesijos dalies bendra autorė. Taip pat pas mus lankosi ponas Karijan Andrasjan iš Armenijos ir Anatolijų Mantenų iš Moldovos. Sveikinu ir Dominiką Bodį Prancūzijos e, atstovą. Tai yra bendra Lenkijos ir Prancūzijos iniciatyva šį posėdžio dalis. Žmogaus teisės, ponės ir ponai, yra e, valstybių narių kompetencijos dalykas, tačiau negalime uh, neatsižvelgti į tą vaidmenį, kurį e, vaidina e, žmogaus teisų kontrolieriai. Ir mes negalime uh, neatsižvelgti į pareigūnų simančių žmogaus teisų priežiūrą darbus, jie labai daug dirba, tyria pažeidimo atvejus, informuoja žmonės taip pat. E, jie siekia pagerinti ir teisinę situaciją. Piliečių teisų kontrolierių institucijų veiklos stiprinimas priklauso nuo įvairių aplinkybių, jūs puikiai žinote apie jas iš savo praktinės veiklos ir daug geriau nei mes būdami šio komiteto nariais Tarp kito, ko reikia jūsų institucijoms susitikrinti politinį palaikymą, užtikrinti jūsų nepriklausomumą, didinant įgaliojimus, taip pat geriau, geresnis veiksmų, tarpusio veiksmų derinimas, jeigu šalyje veikia kelios institucijos, žmogaus teisų srityje taip pat yra labai svarbus aspektai. Tartautinis bendradarbiavimas e, gali būti labai veiksminga priemonė stiprinant e, nacionalinių žmogaus teisų institucijų veiklą, todėl 2008 e, metais 2009 metais buvo <clears throat> inicijuotas Lenkijoje toks bendradarbiavimas su rytų partnerystės šalimis 2009-2013 metų programa atitinkama buvo pradėta gyveninti, taigi tai yra ilgametė programa, ilgametė programa. Iš Lenkijos pusės tokią iniciatyvą pateikė ponas Kochanovski, Lenkijos piliečių reikalų ombudsmenas įžuvo per Smolensko katastrofą. Remiantis savanoriškų ES ir rytų kaiminystės programos dalyvių bendradarbiavimu stengiamasi e, stiprinti bendradarbiavimą tarp e, e, žmogaus teisų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, siekiant nagrinėti praktinius ombudsmenų darbo aspektus, jų patiriamas problemas. Profesorė Lipovič e, tęsė šią veiklą labai energingai, rengiant įvairius seminarus, mokymus, e, mainus piliečių <clears throat> teisų kontrolierių institucijų. Ten yra programa, kuomet vieni moko kitus, ją gyvendinant yra teis, keičiamas informacija e, praktiniais pasiūlymais, sprendžiant tam tikras problemas ir remiantis nes patyrusių valstybių patirtimi. Kalbant apie išorės politiką ir e, demokratijos skatinimo e, priemonę, turiu minėję ponios Veronik de Kaiser pranešimą, Pone Dekaiser e, labai teigiamai įvertino šią iniciatyvą ir savo pranešime pabrėžė šių priemonių gyvendinimo valstybėse narėse tikslingumą. Praėjus dviems metams nuo projekto pradžios, man atrodo, kad šios dienos e, pasikeitimas nuomonėmis pasitarnaus rezultatų įvertinimui. Taip pat galėsime pasvarstyti, kokios, kokias turime galimybės bendradarbiauti ateityje, pasvarstyti, kokie galėtų būti ES, ES parlamento politiniai pasiūlymai, galime, galėsime įvertinti taip pat likščiolinio bendradarbiavimo rezultatus, pasvarstyti bendradarbiavimo stiprinimo plėtros galimybės e, siekiant įtraukti į daugiau ES institucijų bei pasvarstyti, kaip ES galėtų prisidėti prie šio bendradarbiavimo stiprinimo finansinė prasme, nes e, reikia kalbėti ir apie finansinį rytų partnerystės lygmenį. Partnerystės šalių žmogaus teisų padėtis e, buvo vertinama atliekant atitinkamą tyrimą, kurio rezultatai buvo pristatyti kolegos iš Čekijos e, mūsų komiteto e, žmogaus teisų pakomitečių posėdį. Turint omenyje šios dienos mūsų diskusijų temą, e, išdaliname jums atitinkamo tyrimo rezultatus profesorius Zdislav Kendžia pristatys juos. Norėčiau jį taip pat labai nuoširdžiai pasveikinti. Noriu Jums pasakyti, kad e, panas Kendžia yra Poznanės Adomo Miškevičiaus universiteto profesorius ir nuo pat pradžių labai aktyviai dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo projektus įgyvendinant, taip pat dirbo Ženevoje <clears throat> bei jungtinėse tautose mm, žmogaus teisų komisijoje turi tiek mokslininko, tiek praktinės eksperto patirties, mm, kadangi dirbo visose įvairiose institucijose dirbančiose žmogaus teisų srityje, taigi jo nuomonė bus labai vertinga. E, Prieš teikdamas žodį, ponai profesoriui, noriu dar tik paminėti, kad mūsų posėdėje šiandien dalyvauja E, peticijų komiteto, užsireikalų komiteto atstovai, Europos ombudsmeno atstovas panas Oliver Verchteri. E, taip pat noriu nuoširdžiai pasveikinti, taip pat turime šioje salėje ir ambasadų darbuotojų ir atstovų. Ponai profesoriai, dabar sveiki žodžiai. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim za bardzo miłe słowa, powitania, <clears throat> jeżeli pan przewodniczący pozwoli. Dėkuoju, pone pirmininkė, už jūsų pristatymą ir jei neprieštarausite, atliksiu savo pristatymą anglų kalba. Taigi, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami e, nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų atstovai, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už kvietimą, raginimą parengti apie uh, rytų partnerystės šalių nacionalinės žmogus teisų apsaugos institucijas. Tikrai esu labai pamalonintas šio kvietimo, kadangi laiko nedaug, todėl norėčiau uh, apsiriboti uh, vien tuo, kad uh, nušviesiu uh, šio tyrimo gairias, o po to pristatys rekomendacijas ir išvadas. Na, o remti šios dienos institucijomis, e, diskusijomis e, galėsime e, papildyti ir praturtinti šį tyrimą. Na, šį tyrimą rengė kolega Jurančievskis ir aš pats. Na, Dabar tiesiog pristatysiu prezentaciją formatu. E, čia yra pateikta tyrimo apžvalga, tai yra tarptautiniai standartai, tai ir kreditacijai, nacionalinių e, žmogaus teisų institucijų pripažinimas tarptautinių lygių, taip pat techninis bendradarbiavimas, pajėgumų tyrimas, Lenkijos, Lenk... Prancūzijos bendradarbiavimo projektas tarpinės išvados ir e, rekomendacijos. Taigi trumpai pristatysiu viską, galbūt nelabai išsamei, tačiau po to mielai atsakysiu į jūsų klausimus, į kuriuos žinos atsakymus. Taigi, e, Pirmas dalykas - žmogaus teisų apsaugos institucijų tipai. Ir rytų partnerytėsis kontekste daugiausia yra institucijų panašių į ombudsmeno instituciją. Ir vien tik tais Moldovoje. Tokios institucijos susideda iš advokatų tinklo, kurios palaiko žmogaus teisų tinklas. Mm. Na, jeigu mes pažvelgsime į šios nacionalinės žmogaus teisų institucijas, tai jų standartai buvo parengti jungtautų sutinkamai su uh, Paryžiaus uh, standartais ir tai reiškia, kad institucija turi būti nepriklausoma, ji turi turėti galių ir įgaliojimų, taip pat ji turėtų turėti pajėgumų tam, kad ši institucija galėtų atlikti savo užduotis. Um, uh, Europos taryba iš pradžių palaikė antbitsmeno tipo institucijas. Ir dešimtame dešimtmetyje vadovų e, Europos taryba palaikė ir vyriausybinės komisijas kaip kolektyvinius organus, e, kaip prieš priešą individualiams organams. Na ir taip pat buvo nustatyta nemažai bendrų standartų šioms institucijoms, kurios, aišku, atitink, kurios be kita ko atitinka Paryžiaus principus. Na, nacionalinės žmogus teisų e, institucijos turi būti e, akredituotos tarptautinio atitinkamo komiteto, e, kuris, kuriame yra stebiamas viso pasaulio tokios institucijos. Yra trijų tipų akreditacijos. Tai yra A akreditacija reiškia, kad institucija pilnai atitinka Paryžiaus principus, B reiškia, kad įdalinai atitinka Paryžiaus principus ir C reiškia, kad netitinka. Ir rytų kaiminystės kontekste vien tik tais Baltarusinė turi nacionalinės e, žmogaus teisės institucijos, kurie atitiktų Paryžiaus principus. Kągi, Pažvelkime į A nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų kategoriją. Ir tai yra institucijos, kurios pagal uh, Europos tarybos sprendimus turi tam tikrų įgaliojimų galių, kurie yra patikti nušvesti prezentacijoje. Visos tarptautinės organizacijos, kaip kad pavyzdžiui Europos Sąjunga, Europos taryba, jungtinės tautos ir taip toliau, visos šios tarptautinės institucijos pripažino e, nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų e, svarbą. Na ir e, tiesą sakant, šios nacionalinės žmogaus teisų institucijos yra labai panašios. Skirtumai jų, tarp jų yra nedideli. Jungtinių tautų kontekste ypatingas vaidmuo tenka uh, jungtinių tautų uh, demokratinių vystimasi programoms, o taip pat ir žmogaus teisų ypatingam įgaliotiniui. Na ir dabar Europos taryba e, palaiko e, na, atitinkamas nacionalinės žmogus teisų apsaugos programas, kurios veikia pagal uh, kankinimų prevencijos konvenciją. Atlikdami tyrimą mes pristatėme įvairias rytų partnerystės šalių nacionalinės žmogaus teisų institucijas ir mano parengtoje prezentacijoje uh, yra štai kokios dalis. Yra bendra, bendras institucijų pristatymas, įgaliojimai, galios ir gal, galiausiai jų veiklos įvertinimas, kuris atliekamas uh, įvairių organizacijų, kurios bendradarbiauja šiomis institucijomis, o taip pat uh, pačių, remiantis pačių institu, žmogaus teisų apsaugos institucijų ataskaitomis. bendradarbiavimas tarptautinių e, partnerių ir dvišalių partnerių ir nacionalinių žmogaus teisų institucijų tose šalyse vyksta e, techninio bendradarbiavimo formatu, kurio tikslas yra kurti pajėgumus. Ir visos tos organizacijos savo e, programuose skirtose konkrečiams jų darbo barams turi E, konkrečius e, prioritetus, tačiau daug kas, daug kas yra panašu. Daug panašumų tarp šių institucijų prioritetų. Ir aš manau, kad e, Rytų partnerystės žmogaus teisų apsaugos institucijos turi daug naudos iš bendro ES ir e, Europos tarybos prog, bendros programos, kuri buvo pradėta 2008-2009 metais, tai buvo pirmasis etapas ir pagal jį buvo e, sukurtos nepriklausomos e, žmogaus teisų apsaugos organizacijų tinklas. Na, dabar jau yra antras etapas 2010-2012 metais ir šiame etape susitelkama į dvi kryptis. Tai e, pirma, tai ir toliau teikiama parama tam, kad būtų kūriamas tų institucijų mm, potencialas, pajėgumai, o antra, susitelkima į nacionalinius prevencinius mechanizmus. E, ir nesikia ES dokumentuose atkreipiamas dėmesys į šias institucijas. Ir yra priemonių, kurios yra labai naudingos pagalbos priemonės šiems institucijoms, tačiau nedaroma dokumentuose nurodytas specifinės priemonės. Tiesiog, pavyzdžiui, tos institucijos paminimos ES dokumentuose kaip svarbios demokratiniams judėjimams, tačiau pasigendu konkretesnių nuorodų. Ir tik tais ES e, demokratijos ir žmogaus teisų apsaugos priemonė yra konkrečiai nurodoma, kokia galėtų būti pateikiama pagalba. Štai tiek apie šias programas. Na, gyvenant šias programas, E, buvo sukurta nemažai platesnio ir mažesnio masto projektą. E, jau buvo pristatytas Prancūzijos Lenkijos bendras projektas. Na ir Lenkijos žmogaus teisų gynėjas taip pat turės galimybės pasisakyti plačiau šiuo klausimu. E, ir šalia tos vadinamos bendros ES ir ES tarybos programos pietų pie. -pie ta programa daugiausiai dėmesio skiria nacionalinėms žmogaus teisų apsaugos institucijoms. Ir tai yra vienintelė programa, kurio konkrečiai dėmesys skiriamas rytų partnerystės šalių žmogaus teisų apsaugos institucijoms. Dabar perėsiu prie išvadų rekomendacijų. Na ir atrodo, kad vykdant įvairias svarbes ES programas, vienas iš pagrindinių principų yra žmogaus teisė apsauga, tai atsispindi daugelį parengtų dokumentų. Na, e, ir dvi programos yra e, skirtos konkrečiai žmogaus teisų padėties gerinimui ir atitinkamų institucijų stiprinimui. Čia minėtos dvi programas, tai pietų-pie programa ir um, bendra Prancūzijos ir Lenkijos programa, bet vis dėlto trūksta visapusiškos strategijos, kuri leistų veiksmingiau dėti pastangas. Na, o dabar šiek tiek dėl rekomendacijų. Jei neprieštaras, norėčiau trumpai pristatyti rytų partnerystės nacionalinės žmogaus teisų apsaugos institucijos turi daug patirties tiek įgyvendinant savo įgaliojimus, tiek ir dalyvaujant tarptautinėme bendradarbiavime. Ir atlikta analizė rodo, kad šios institucijos pasiekė daug pažangos, kurdamas savo pajėgumus ir stiprindamas savo pozicijas. O kai kalbame apie bendradarbiavimą su tarptautinės organizacijomis ir dvišalės partnerystės, tai tikrai labai svarbus elementant užtikrinant šių organizacijų pačių nacionalinių žmogaus teisės apsaugos institucijų gyvybingumą. E, čia išvadą galima padaryti ir vertinant nacionalinės žmogaus teisų apsaugos institucijų veiklos ataskaitas, pažiūrėjau, Gruzijoje ir Armenijoje. Na ir bendradarbiavimas yra svarbus tam, kad būtų atsižvelgta iš institucijų ne vien tik poreikius, bet ir bandant suteikti jiems galimybę suvaidinti svarbų vaidmenį. Na ir šiame kontekste labai svarbu, kad ES pasiūlyta partnerystė uh, remtis labiau strateginiu požiūriu, kurio tikslas yra stiprinti nacionalinį žmogaus teisų apsaugos institucijų nepriklausomumą e, ir pajėgumų stiprinimą tam, kad visą tai atitiktų ir Paryžiaus principus. Ir pavyzdžiui, e, išorės veiksmų tarnyba galėtų parengti žmogaus teisų apsaugos strategijas kiekvienai šaliai, su kuria yra sudaryta partnerystės sutartis ir tokiu būdu e, sudarant įvairias bendradarbiavimo programas, vykdant bendrus projektus, būtų atsižvelgiama ir žmogaus teisų apsaugos aspektus bei atitinkamų institucijų vaidmenį. Taip pat reikėtų koordinuoti veiksmus, pavyzdžiui, su Europos žmogaus teisų teisų teismu, Europos taryba ir panašiai. Ir čia reikia vadovautis dvišalė koncepcija. Tai yra bendradarbiauti tiesiek su nacionalinėmis žmogus teisų apsaugos institucijomis ir kartu palaikyti visą šių institucijų tinklą. Reikia stiprinti tokių institucijų nepriklausomumą tiek procedūrinių, tiek organizacinių požiūrių. Taip pat e, veiksmingai užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vykdomosios valdžios. Taip pat šios institucijos turi būti aprūpintos uh, stipriais ir praktiškai gyvendinamais įgaliojimais. Taip pat reikia palaikyti ryšius su pilietinė visuomenė, ypač su pažeidžiamomis e, atskirti atsidūrusiamis grupėmis. Na ir strategija turi remtis tą patirtimį, kuri buvo likščiol sukaupta, įskaitant uh, Europos Sąjungos už. Uh, informavimo dokumentus. Na ir šiame kontekste ypatinga dėmesį reikėtų skirti uh, projektui, kuris buvo renktas bendra Lenkijos ir Prancūzijos iniciatyva ir reikia užtikrinti tinkamą šio projekto finansavimą. Antra, reikia pasirūpinti, kad rytų partnerystės žmogaus teisų apsaugos institucijos būtų įtrauktas ES įvairias programas ir projektus, kaip, pažiūrėjau, pietų pie programa, kurią jau anksčiau minėjau. Ir beje, tas, kadangi tas paskutinis projektas bus užbaigtas kitais metais, labai svarbu užtikrinti, kad jam pasibaigus darbai būtų tesiami ar, arba reikėtų mm, pasirūpinti, kad veikla nenutrauk, nenutrūktų pasibaigus šiam projektui tam, kad būtų pasiekta tvarių jo rezultatų. Na ir galbūt parlamentas galėtų uh, įnešti didesnį indėlį, toliau kuriant ir gyvendinant atitinkamas programas ir projektus, o taip pat gyvendinant strateginį požiūrį į um, rytų partnerystės šalių žmogaus teisų apsaugos institucijas. Ir parlamentas turėtų per parlamentinį bendradarbiavimą. Um, atsižvelgti į šį klausimą per ben, E, taip pat ir per parlamentų komitetų bendradarbiavimą reikėtų atsižvelgti šį klausimą. Za. Labai ačiū. Už jūsų pasisakymą ir ypač už jūsų išvadas. Jos yra labai svarbus mūsų diskusijai. Ponios ir ponai, norėčiau sutikti žodį mūsų svečiams iš rytų partnerystės šalių, tačiau dėja neturime daug laiko. Galėtume skirti maždaug penkias minutės kiekvienam kalbėtojui. netvyko žmogaus teisų kontrolierius iš Ukrainos, taigi šiek tiek daugiau kaip penkias minutės galiu skirti kiekvienam kalbėtui, bet ne, kalbėkite per nelabai ilgai, nes aš galiu jūs ir nutraukti. Reikėtų dar diskusiją surinkti po, diskusi, po jūsų pasisakymo. Dabar pasakys Karenas Andresian, e, e, Armenijos atstovas. Pirmininkė, ponės ir ponai, labai džiaugiuosi šią galimybę e, sustiprinti mūsų bendradarbiavimą, aptarti bendras vertybės. Susirūpinimas dėl žmogaus teisų yra politinis prioritetas viso, visose demokratinėse šalyse. Ir aš norėčiau padėkoti e, Lenkijos ir Prancūzijos žmogaus teisų kontrolieriams, kad e, stiprina bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų ir šalių. Pagarba žmogaus teisėms yra būtina sąlyga demokratijai ir teisiniai valstybei. Be pagrindinių laisvių negalime užtikrinti nei tikro saugumo, nei tvaros tvaraus ir taikaus šalies vystimosi. Europos kaiminystės politika ir rytų partnerystė pradėta 2009 metais, kuriamos bendrų įsipareigojimų puoselėti bendras vertybės - demokratija, žmogaus teisės, teisinė valstybė, geras valdymas, tvarus e, plėtojimasis, vystimasis rinkos ekonomika. E, E, tai yra svarbiausi dalykai ir e, santykiuose tarp ES ir Armenijos žmogaus teisės, demokratija taip pat yra labai svarbus elementai. Jie atsispindi ir asociacijos susitarime Armenijoje. Mes labai tvirtai jaučiame ES paramą, stiprinant žmogaus teisų apsaugos sistemą, e, įskaitant pagalbą žmogaus teisų apsaugos pareigūnai mūsų parlamente. Žmogaus teisės yra labai svarbios, tai yra e, priemonė e, įtvirtinti žmogaus teisės. E, mes plėtojame priemonės, kurios skirtos padėti žmogaus teisės įtvirtinti šalyje. Taip pat reikia pasakyti, kad veikianti kontroliaus institucija yra labai svarbus darinys užtikrint bendravimą tarp valdžios institucijų ir visuomenės. Žmogaus teisų apsaugos pareigūno tarnyba buvo pripažinta 2008 e, metais mūsų parlamente kaip e, žmogaus teisų apsaugos priemonė, kuri taip pat veikia pagal Junktinių tautų konvenciją prieš kankinimus. Per pirmus trejus metus savo egzistavimo e, ji daug nuveikė ir buvo taip pat įkurtas specialus komitetas skirtas kovai su kankinimais, kurio atstovai yra parlamento nariai, sociologai, žurnalistai ir kiti visuomenės, kitų visuomenės grupių atstovai. ES labai tvirtai remia mūsų veiksmus. Buvo pasirašytas tarpusavio su uh, E, pratimo memorandumas tarp mūsų institucijos ir maždaug 80 nevyriausybinio organizacijų. Mes plėtojame dialogą, skatiname bendradarbiavimą, siekiant įtvirtinti žmogaus teisės Armenijoje. Šia prasme mes e, e remiame žmogaus teisų kontrolios iš Lenkijos idėją įtraukti kur kas plačiau nevyriausybinės organizacijas. Keitimasis patirtimi tarp e, Lenkijos e, žmogaus teisų pareigūno ir mūsų leidžia mums gerinti savo kasdieninį akademinį darbą, taip pat stiprinti mūsų įstaigą. E, tikiuosi, kad mūsų patirtis bus naudinga mūsų partneriams ir mes e, toliau keisimės pažangiają praktiką ir padėsime vieni kitiems, siekdami įveikti naujus iššūkius. O baigdamas noriu pasveikinti jūs visus, kurie atvykote dalyvauti šį svarbų e, reiginį. Ir aš tikiuosi, kad e, dalyvių gausa, kurie yra šioje salėje, padės mums ir toliau sėkmingai bendradarbiauti. Labai ačiū. Dėkuoju. E, jūs labai gerai laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Jūs net galėjote ir ilgiau kalbėti, bet jūs galėsite grįžti atsakydamas į narių klausimus. Mes tada galėsime tarpusavėje pabendrauti, kai vyks diskusija. O dabar kalbės profesorė Suleimanova, ji yra Azerbaidžiano Respublikos žmogaus teisų kontrolierė. Gerbiamas pirmininkė, Jūsų ekscelencijos ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame labai svarbiame renginyje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad demokratizavimas, pagarba žmogaus teisė, visiems e, teisiniai valstybei yra labai svarbus dalykai. Mes visi išgyvename didžiulius pokyčius šioje srityje. E, Ratifikuota daugiau kaip 200 konvencijų, e, nacionaliniai teisės aktai, derinami su tomis konvencijomis, taip pat dalyvauja mūsų šalis, šalis daugelie įvairių projektų, skaitant ES projektus. Norėčiau dar e, Jums pasakyti, kad mūsų šalyje žmogaus teisų e, kontrolieriaus e, įstaiga ir pirmasis kontrolierius buvo pas, įkurta ir kontrolierius paskirtas 2002 metais. Jau ir anksčiau buvo panaši pareikybė, bet paskui tais metais buvo išplėstos galios 2009 metais, jau šis mėnesį mes pradėjome partnerystę e, e, partnerystės projektus, kaip žinia, vyko Varšuvos viršūnių susitikimas ir mes e, dalyvaujame kaip kontrolieriaus įstaiga nuo 2011 metų projektuose. Dalyvaujame dvinių projekte, taip pat TAEXO programoje. Projektas įgyventinamas bendradarbiaujant su Vokietijos žmogaus teisų institutu, e, kuris skirtas žmogaus teisų kontrolieriaus tarnybai e, stiprinti ir žmogaus teisų tvirtinimui. E, penki komponentai šio projekto įgyvendinti, buvo dešimt seminarų surenkta, buvo aptariamos žmogaus teisų apsaugos problemos, įtvirtinimo problemos. Uh, E, taip pat e, Pietų Kaukaze buvo gyvendinta dvinių programa, tai buvo pirmą kartą tokia programa įgyventinama, ji buvo labai sėkminga. Mes taip pat dalyvaujame rytų partnerystės projekte nuo pat pirmųjų dienų. Kaip žinia, mūsų partneris yra e, Lenkija, svarbiausias partneris. E, buvo surinkti du mokomieji seminarai, vienas Lenkijoje, kitas Baku aukų. Dalyvavo penki mūsų atstovai. E, kalbėjome apie kovą su kankinimais, e, nediskriminavimą, teisinę, psichologinę, finansinę pagalbą žmonėms nukentėjusiems nuo nusikaltimų. Taip pat kalbėta buvo apie prekybą žmonėmis ir apie perspektyvas e, būsimojo bendradarbiavimo. Taip pat buvo sustip, surinktas seminaras dėl e, mūsų e, organizacinių gebėjimų stiprinimo. E, jisai bus greitai suorganizuotas. Mes taip pat plėtojame dvišalį bendradarbiavimą su žmogaus teisų kontrolieriais iš 12 šalių, įskaitant Lenkiją, Rusiją, Ukrainą, Gruziją. Uh, Ir neseniai pasirašėme susitarimą su Moldova. Dalyvavome dviejose Europos tarybos projektuose. E, vienas iš jų yra partnerių projektas, e, taip vadinamas peer-to-peer. E, taip pat dalyvaujame kitame projekte, kuris skirtas sukurti nacionalinių prevencijos institucijų tinklą. E, taip pat dalyvausime kitose projektuose, kurie turėtų pagerinti mūsų veiklą, galvojame apie tolingė, tolimesnę perspektyvą. E, e, mums labai svarbi tolerancijos problema, tai aktualu siekiant užkirsti kelią konfliktams taip pat dirbant su e, pabėgėliais e, šalies viduje perkeltais asmenėmis, e, apie milijoną pabėgėlių turime Azerbaidžiane, kurie nukentėjo nuo konflikto Kalnų Karabache. Dar yra ir kitų prioritetų. Tai yra sus susijęs su nacionaliniu kovos su kankinimais mechanizmu. Taip pat yra e, veiksmų skirtų pagyvenusiems žmonėms, e, neįgaliesiems, dirbame su vietos nevyriausybėmis organizacijomis, siekėme sustiprinti žmogaus teisų e, apsaugos pareigūno institucija, įstaiga ir norime užtikrinti nepriklausomą stebėsienos mechanizmą įgyvenant e, konvenciją dėl neįgaliųjų apsaugos. E, mes e, taip pat sieksime sustiprinti regionės žmogaus teisų kontrolierių tarnybas, tam reikia išteklių. Mūsų nuomonė, tos problemos, tie aspektai gali būti pasirinkti kaip būsimo bendradarbiavimo temos. Taip pat uh, E, noriu pasakyti, kad mes esame pripažinta žmogaus teisų apsaugos institucija. Mes, e, mano nuomonė, turime labai dėlius išteklius ir galime mm, juos plėtoti gyvendindami ES projektus. Ačiū. Profesor, chciałbym teraz zaprosić. Labai ačiū, dabar norėčiau sutikti žodį ponai Tatjana Konsarijo. Nu, Gruzijos e, e, piliečių teisų kontrolieriaus pavaduotoja. Aš pirmininkės, iškai teisingai ištarėte mano pavardę. E, pamėginsiu kalbėti trumpai ir neišnaudosiu man skirtos papildomos minutės dėl to, kad netvyko Ukrainos atstovas. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Gruzijos, už tai, kad pakvietė Gruzijos atstovus atvykti į šį svarbų susitikimą. Gruzijos ombudsmeno vardu norėčiau atsiprašyti, kadangi jis šiuo metu lankosi Ukrainoje ir ten aptarė su ponia Karpačiova e, <clears throat> prevencinių veiksmų klausimus nacionalinių lygmenių. Tengi aš jį pavaduoju. Nekalbėsiu apie šio projekto priešistorę, nes visi puikiai žinome, kaip jis prasidėjo 2009 metų pradžioje. Oficiali projekto pradžia buvo 2009 metų gruodžio mėno profesoriui Kochanovskijui pateikus atitinkamą iniciatyvą ir pasirašius dvišalio bendradarbiavimo susitarimą tarp projekto dalyvių. Dėja, ne visi. Jie dalyvavo tame posėdėje. Kaip mūsų institucinio bendarbiavimo istorija bei e, mano asmeninės veiklos patirtis e, rodo, santykiai tarp Lenkijos ir Gruzijos ombudsmenų institucijų buvo visuomet labai vaisingi, kaip ir bendradarbiavimas su kitomis projekto dalyvėmis. Todėl norėčiau pradžioje pabrėžti šio projekto svarbą, nes tai geriausias būdas pasikeisti teigiamą patirtimi ir žiniomis tarpusavyje rytų partnerystės e, projektai gyvendinant Gruziją dalyvavo dviejuose renginiuose. 2010 metais vienas e, renginys buvo susijęs su jungtiniu Lenkijos, Gruzijos, e, Moldovos ir Prancūzijos seminaru 2010 m. spalio mėnesį vykęs Tbilisyje, Po šio seminaro vyko kitas renginys Varšuvoje ir Krakovoje, dalyvaujant Lenkijai, Prancūzijai, Moldovai ir Gruzijai. Asmeniškai dėja negalėjau dalyvauti šiuose mokymuose, tačiau mano darbuotojai labai teigiamai įvertino, darbuotojai dalyvavę šios renginiuose labai teigiamai juos įvertino. 2010 m. spalio mėnesį Tbilisėje vykusioje konferencijoje dalyvavo keturių ombudsmenų institucijų atstovai ir joje buvo svarstamos tokias bendro pobūdžio temos kaip e, ombudsmenų institucijų teisės ir kompetencijos, kita tema buvo nacionaliniai prevenciniai nacionalinės prevencinės priemonės ir jų taikymas e, ombudsmenų institucijų veikloje. Mes e, lankėmės taip pat e, vienoje iš Gruzijos įkalinimo įstaigų. Ir šio vizito metu ombudsmeno institucijos, institucijos stovai aptarė pagrindinius skirtimus e, laikymo įkalinimo įstaigų e, veikloje. Taip pat e, buvo svarstomi svarstom ES standartai susijęs su vienodomis teisėmis ir nediskriminacija, socialinių teisų apsauga ir atitinkamos institucijomis skiriuose šalyse. Po to lapkričio mėnesį Tais pačiais metais vyko atitinkamas renginys Lenkijoje. Jo metu dalyviai e, toliau svarstė anksčiau minėtas temas. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, šie renginiai yra labai e, reikšmingi ir veiksmingi keičiantis patirtimi, tačiau kadangi niekas nėra tobulas, noriu pabrėžti vieną tokių projektų trūkumą. Iš anksto už tai atsiprašydama, manau, kad dar mūsų laukia du metai iki projekto pabaigos ir šis projektas tikrai pasiteisins ir bus naudingas, tačiau planuodami ateities veiksmus ir projektus artimiausiams dviejams metams turėtume juos planuoti kartu, įtraukti visus dalyvius. E, tikrai seminarai, konferencijos Bilisėje ir Varšuvoje buvo labai puikus. Esame dėkingi Prancūzijos, Lenkijos ir Moldovos institucijoms už pasidalintą patirtį, tačiau mes taip pat turime daug kuo pasidalinti su Ukrainos, Azerbaidžiano ir Armenijos piliečių teisų kontrolierių institucijomis. Taigi galbūt artimiausių metų galėtume planuoti bendrų renginių. Deja, jau viršėjau skirtą kalbėjimo laiką, atsiprašau dėl to. Norėjau šiek tiek daugiau pristatyti mūsų instituciją, tačiau kadangi laiko neliko, tai galbūt atsakant, atsakinėjant į klausimus turėsiu tokią galimybę. Chciałbym teraz zaprosić pana Anatolia Monteanu, Rzecznika Praw Obywatelskich. Ačiū dabar panai Monteanu, Moldovos ombudsmeno pavaduotojai, norėčiau steigti žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, man didelė garbė kreiptis jūs asmeniškai ir kolegų vardu. Tai yra e, ambudsmenų iš Moldovos vardu ir padėkoti už galimybę dalyvauti šiame svarbiame susitikime. Moldovos Respublikai visapusiškas bendradarbiavimas Europos Sąjunga yra labai svarbus. Mūsų šalis žengia link Europinės integracijos. Nuo Prahos deklaracijos dėl rytų partnerystės pasirašymo Moldovos Respublika maksimaliai pasinaudo dialogas Europos Sąjunga, pasirūpino, kad jis būtų dinamiškas, Tačiau tam reikia e, keis, e, pasirūpinti tokiais dalykais kaip bendra oro erdvė ir bevizdis režimas. Taigi šiame kontekste reikia pasirūpinti, kad visos institucijos, kuriomis užtikrina teisinės vyriausybės principus, veiktų tinkamai ir kartu uh, jos galėtų būti orientyrams piliečiams, kuris užtikrina žmogus teisę apsaugą. Ilgalaikis programos tikslas yra bendradarbiavimas tarp admizmenų rytų partnerystės kontekste. Ir šiam tikslui reikia pasiekti reikia um, peržiūrinėti nacionalinius įstatymus, pritaikyti juos prie uh, europinių standartų, taip pat kovoti su uh, kankinimais, kovoti su uh, e, nusikasmu terorizmo praaiškomis, taip pat mokyti pareigūnus ir panašiai. Kol kas nesileisiu labai plačiai į mūsų klaidų ir pažangos um, apžvalgą, tačiau priminsiu 2009 metų spalio 24-25 dieną Lenkijoje įvyko seminaras skirtas pagrindinių žmogaus teisų apsaugai rytų partnerystės šalise. Ir ten susitiko e, žmogaus teisų apsaugos institucijų atstovai iš Moldavi, Moldovos, Lenkijos ir Prancūzijos ir pasikeitė nuomonėmis dėl žmogaus teisų klausimų. O 2010 m. gegužės 10-14 d. įvyko susitikimai Moldovoje, Gruzijoje ir Lenkijoje. Ir tų susitikimų metu e, žmo, ombudsmenai bandė identifikuoti bendras problemas bei paieškoti bendrų atsakymų į šias problemas. Mes pasiūlėme teisėkuros sprendimų, kuri, kuriuos turėtų įgyveninti tiek valstybės narės, tiek ir tų partnerystės šalis. Pasikeitėme patirtimis, kalbėjome apie gerosios praktikos pavyzdžius žmogaus teisų apsaugos srityje. Likšilinė patirtis, kurią sukipio nacionalinio žmogaus teisų apsaugos institucijoje, o taip pat uh, dalyvaujančiose projektuose sukaupta patirtis leidžia man teikti, kad reikia kiek ankstyvesnio koordinavimo, reikia atlikti taikomų metodų sulyginimą, reikia keistis e, praktinę patirtimį bei lankytis šalyse partnerėse. Ir būtent tokia praktika duoda daugiausiai rezultatų. 2011 metais tarptautinė konferencija, e, kuri buvo sušaukta žmonių su negale teisų konvencijos ratifikavimo Moldovoje proga kartu su Azerbaidžiano atstovais pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą. Manau, kad mano vadovaujama institucija ir toliau naudosis galimybėmis išplaukiančiamis iš rytų partnerystės ir tai darys dvi šalių ar daugia šalių pagrindų. Tam, kad ateityje galėtume užtikrinti vienodą žmogaus teisų apsaugą visose rytų partnerystės šalyse. Dabar norėčiau paprašyti pasisakyti profesorą Ireną Lipovič. Labai ačiū, ponas pirmininkė, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, kolegos rytų partnerystės e, kolegos, kreipiuosi taip pat ir į Prancūzijos Respublikos žmogaus teisų kontrolierių. Norėčiau pabrėžti, kad Lenkijos užsienio reikalų ministerija priemė sprendimą finansuoti e, rytų partnerystės žmogaus teisų kontrolierių institucijų veiklą ir tai buvo labai vertingas sprendimas. Tikiuosi, kad parama ir toliau bus tęsiama. Mes e, bandėme pasitelkti nelabai gausius išteklius ir juos panaudoti kaip galima taupiau. Mes e, pasitelkę šios išteklius padalyjome savo veiklą suskirstėme į keturias teminės grupės. Kolegos sakė, kad jie mm, norėjo, kad būtų anksčiau surinktas E, anksčiau visų institucijų bendras susitikimas. Mes e, galbūt turėsime progos pasišnekėti dar ir norime, kad dabar e, išsamei pasikeistume nuomenėmis. Mes esame patys numatę konferencijų, seminarų Ir e, jų metu, jau tų e, renginių, kurie buvo surenkti metu, norėjome pademonstruoti, kokia yra realybė pas mus, norėjome pademonstruoti mūsų e, privalumus, silpnuosius aspektus. Manau, kad mūsų svečiai ir dalyviai galės sužinoti daug įdomių dalykų. Mano darbuotojai padėkojo už galimybę susitikti su jais, kadangi uh, Tai buvo labai vertingas susitikimas, bendradarbiavimo išraiška, pasikeitimo patirtimi išraiška. Tikrai pamatėme e, partnerystę. Manau, kad galiu kalbėti ir pono Bodi, prancūzijos atstovo vardu. Ir pasakysiu, kad mes nenorime, jog šis projektas apsiribotų tik tai keliomis šalimis. Manome, kad sukūrėme tam tikrą struktūrą, kuri gali gyvybingai veikti toliau. Mes matome, koks yra naudingas šis bendradarbiavimas. Europos Sąjunga yra e, labai gera dirba tokiam bendradarbiavimui. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu atvykti čia šiandieną ir gana didžiuodamasi pristatau mūsų pasiekimus. E, mes e, labai būtume patenkinti, jeigu Europos Sąjunga pripažintų, kad toks bendradarbiavimas atitinka Europos Sąjungos strateginius tikslus. E, rugsėjo 29-30 Varšuvos rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikime apie tai kalbėjome žmogaus teisės deklaracijoje buvo konkrečiai paminėtos ir man atrodo, kad tai tik dar labiau sutvirtina mūsų poziciją ir mūsų tikėjimą e, savo darbais. Mes norėtume žengti e, dar toliau ir galvoti ne tik apie šį projektą, bet ir apie tai, kas bus po to. E, Galvodami apie daugiametį programavimą, galvojame ir apie savo darbus 12 metais. Bet kaip žinote iš Kaip girdėjote iš ką tik tai kalbėjusių kolegų, tokie klausimai kaip konvencija e, dėl žmonių su negale, e, nacionalinių mažumų klausimai, rinkimų teisės, nediskriminavimas – rasiniu ar kitokiu pagrindu. Visi šie klausimai yra mūsų darbų planuose. Jau konferencijose Lenkijoje apie juos kalbėjome, bet mes norėtume daugiau, giliau panagrinėti tokius klausimus. Mes apklausėme vaikus, kurie yra nusikaltimų aukos ir norime šiuo klausimu toliau padirbėti. Mes e, norėtume traukti į savo darbus ir nevyriausybinės organizacijas. Norėčiau padėkoti visiems, kurie daug dirbo, prisidėjo prie mūsų veiklos esu tvirtai įsitikinusi, kad galime pasididžiuoti tuo, ką esame nuveikę. E, nes veikia nacionalinis prevencijos mechanizmas. Mes nenorime užglaistyti tam tikrų sudėtingų klausimų. Ne dėl visų klausimų visi sutarėme, bet tikime atviromis diskusijomis ir ieškome sprendimų, kurie kūrybiškai jums leis dirbti ateityje. Labai ačiū profesoriai, o dabar norėčiau paskviesti poną Dominik Bodį. Jisai yra Prancūzijos žmogaus teisų kontrolierius. Prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad suorganizavo šį susitikimą. Man labai malonu pasidžiaugti Lenkijos iniciatyvą ir veiksmais, e, rytų partnerystės e, kontekste. E, bendradarbiavimas prasidėjo 2009 metais. Ponios Lipovič pirmtakas, ponas Kochanovskis ir mano pirmtakas, ponas Jean-Paul Delevois, kuris buvo Prancūzijos žmogaus teisų kontrolierius, pradėjo gyventinti šią bendrą iniciatyvą. Man labai malonu tęsti veiksmus, kurie buvo pradėti jų. Taip pat norėčiau informuoti kolegas ir Europos parlamento narius, taip pat kitus bendradarbius, kad vyksta institucinė reforma Prancūzijoje šiais metais. Ji pradėta. Aš nebesu e, Prancūzijos Respublikos žmogaus teisų kontrolierius. Pradėjau dirbti e, kaip toks pareigūnas, bet dabar vyksta pokyčiai, keičiasi mano atstovaujamos institucijos pavadinimas ir ji dabar vadinsis įstatymo gynėjo institucija. Tai nėra tik semantinis pokytis. E, juridinė prasme taip pat tai didelis e, pokytis, kuris turės e, didelių plačių pasiekmių piliečiams. Pirmasis dalykas - teisių gynėjas, kuris skirsis nuo žmogaus teisių kontrolieriaus, E, ta naujoji institucija yra konstitucinė institucija, e, kuri turės e, kur kas didesnį juridinį svorį, negu kad tik įstatymų numatyta institucija. Taigi dabar konstitucija numatytos galios ir taip pat numatytas nepriklausomumas, didesnis nepriklausomumas. Tai užtikrinta specialiu procesu, kuris e, atskiria e, vykdomąją ir e, tiksliau skirimo procesas. Anksčiau prezidentas skirdavo vadovą žmogaus teisų kontrolierių, o dabar parlamentas išklauso kandidatą ir parlamentas gali pasipriešinti skirimui. Taigi vykdomosios ir teisėkuros valdžios dalykai e, išiškėja kiti, kitais aspektais, tai yra labai svarbu e, užtikrinant nepriklausomumą. Kitas dalykas e, - geresnės juridinės priemonės. Galimybė veikti, prieiga prie teismo teisė reikalauti kitų Respublikos institucijų išvadų nuomonės E, galimybė e, kviesti į klausimus juridinius fizinius at, asmenis, taip pat e, galimybė, galimybė imtis tam tikrų priemonių prieš fizinius ir juridinius asmenis. Ir žmogaus teisų institucija teisės gynėjo bus atvira piliečiams. Anksčiau procedūros buvo kitokios. Buvo galima susisiekti su žmogaus teisų kontrolieriumi per e, parlamento narį. O dabar e, kiekvienas e, asmo gali mus kreiptis be jokių apribojimų, ar užsieniečiai, ar prancūzijos piliečiai, asmenys, kurie mūsų šalyje yra, kurie neturi aiškaus juridinio statuso, gali kreiptis į mus, pavyzdžiui, vaikų apsaugos. Taip pat gali kreiptis nepilnamečiai į mūsų instituciją. Įstatymo e, gynėjų organizacija apims keturias anksčiau veikusias atskiras organizacijas. Tai yra e, žmogaus teisų kontrolierius Respublikoje. Respublikos e, jau 40 metų ta institucija veikė. Taip pat trys kitos organizacijos bus e, prijungtos, jos yra naujesnės ir bus e, užtikrinta bendra teisės apsauga. be žmogaus teisų kontroliaus e, dirbs e, vaikų teisų apsaugos pareigūnas, ši institucija taip pat veikia, taip pat saugumo e, tam tikras pareigūnas saugumo klausimais, ta institucija veikia jau dešimt metų, susijusi ši tarnyba buvo su įstatymo įtvirtinimo institucijomis, susijusi su policija, e, saugumo tarnybomis ir kitomis institucijomis. Taip pat e, kita institucija, kovos su diskriminacija ir lygių galimybių institucija, jie anksčiau veikė E, numato, yra numatyta 18 e, sričių, pavyzdžiui, dėl kilmės, dėl lyties, neįgalumo, seksualinės orientacijos ir panašiai, pagal kurias galėjo veikti ši institucija. Dabar visos mano keturios minėtos organizacijos e, priklausys vienai organizacijai, kuri turi konstitucinį pagrindą, tai yra įstatymo gynimo organizacija E, ir, aišku, bus prijungti ištekliai, e, žmogiškieji. E, sujungus tas organizacijas taip pat bus išplėstas teisinis pagrindas ir mes kur kas geriau galėsime nagrinėti maždaug šimtą tūkstančių prašymų, kuriuos gauname kas metai dar pasakysiu baigtamas, kad keturiose srityse veiksime pagal e, tris kryptis, e, asmenų atskirų skundus nagrinėsime, taip pat e, plėtosime pažangėją praktiką ir trečias dalykas, turėsime galimybės pateikti vyriausybei ar parlamentui pasiūlymus dėl reformų. Taigi kolegoms parlamento nariams pristačiau naująją instituciją Reikia pasakyti, kad mes ir toliau, kaip ir anksčiau, bendradarbiausime e, plėtodami, įgyvendintami e, rytų partnerystę, pradėta Lenkijos. Taip pat pasakysiu, kad visiškai e, pritariu tam, ką ką tik tai pasiūlė ponė Lipovič, tai yra plėsti savo veiklą į kitas šalis pagal kaiminystės politikos kontekstą ir taip pat manau, kad būtų įdomu galvojant apie tai, kas bus po 2011 metų, būtų įdomu ir e, pagalvoti apie kaiminystės politiką, žmogaus teisės, e, gal, e, kaip išplėsti tą politiką ir veiksmus į viduržėmio jūros regioną pagal ES viduržėmio jūros politiką ir mes esame pasirengę kaip galima tvirčiau įsijungti į rytų partnerystės veiksmus ir noriu pasakyti, kad tikiuosi, jog 12 metais ES mūsų teiks galimybės e, surenkti kelių dienų susitikimą, darbo susitikimą e, šal, vienoje iš šalių partnerių ar Lenkijoje ar Paryžiuje ir mes e, galėsime pakalbėti apie savo veiklą. Ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū, ponai Dominikui Bodį. Manau, kad e, jūsų kaip e, nacionalinio parlamento nario ir e, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos delegato patirtis tikrai leido jums įvairiapuškai pristatyti savo institucijos veiklos aspektus. Dabar norėčiau e, taip pat steigti žodį penkioms minutėms e, Europos e, išorės veiksmų tarnybos atstovą poną Janovskį. Labai ačiū už tai, kad pakvietėte į šį susitikimą ir suteikėte galimybę kalbėti. Įdėmiai išklausiau visų žmogaus teisų apsaugos tarnybų atstovų kalbas. Noriu padėkoti jiems už pasiaukojamą darbą. Pristatysiu, ką mūsų išvės veiksmų tarnyba veikia demokratijos stiprinimo žmogaus teisų apsaugos srityje. Rytų partnerystė veikia dviem kryptimis, e, dviem pagrindais, dvi šalių ir daugia šalių pagrindų. Minėjote šios aspektus savo kalbose, tačiau noriu apibendrinamas pasakyti, kad e, dvišalis bendradarbiavimas e, vyksta stiprinant demokratiją, jos tvarumą, pasitelkiant bendradarbiavimą su kiekviena valstybė veikiančiais žmogaus teisų pakomitečiais, e, kiekviena šalis e, dvišaliais pagrindai šį bendradarbiavimą plėtoja su mm, išorės veiksmų tarnybos ir komisijos struktūromis, pasitelkus dvišalius e, teisiškai privalomus instrumentus ir priemonės. Daugia šalis kontekstas buvo pradėtas plėtoti po 2009 metų Prahos aukščiausio lygio sustikimo vadovų tarybos siekiant e, sustiprinti e, silpnasias vietas pasitaikančias plėtojant dvišalį bendradarbiavimą. Mes 2009 metais parengėme tam e, tikrų pasiūlymų rinkinius susijusius su valdysena ir stabilumo stiprinimu rengiame daugiašalius susitikimus, kuriuos vadiname demokratijos stabilumo ir žmogaus teisų platformomis. Ir per pastarai tokį susitikimą buvo pristatytas jungtinis e, Lenkijos ir Prancūzijos projektas daugia šalio bendradarbiavimo srityje. Dabar rengiame naują veiksmų programą, kuri turėtų būti gyvendinama per du likusius e, finansinės perspektyvos metus ir artimiausių metų pristatysime šią veiksmų programą išsameu, joje taip pat numatomi ir kai kurie šiandien minėti aspektai bei elementai. kolegų minėti klausimai ir sritys, kurios įtrauktos į dvišalio bendradarbiavimo kontekstą. E, ten vykdomi projektai per TAIX ir dvinių programas, įvairūs e, mokymai, pat e, <clears throat> papildomos lėšos skiriamos uh, gebėjimų skatinimui. Šie sprendimai buvo priimti per Prahos vadovų tarybą, pavyzdžiui, Gruzijos atveju skiriama atitinkama parama žmogaus teisų apsaugos institucijai ir dalis Gruzijai skiriamų lėšų bus būtent skiriama šios institucijos veiklos stiprinimui. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar galime pasikeisti nuomonėmis su komiteto nariais. Pirmoji paprašė žodžio mūsų komiteto pirmininkė Barbara Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už jūsų įdomius skirtingus pasiūlymus e, už e, padėties pristatymą jūsų valstybėse. Man e, diskusija primena 2000 metų padėtį Vokietijoje, <clears throat> kuomet mums reikėjo atitinkamą nacionalinę instituciją įsteigti, nes ilgą laiką Vokietijos vyriausybė nematė reikalo žmogaus teisų problemas klausimus spręsti ir patikėti jų sprendimą atskirai nepriklausomai institucijai, nes visos skirtingos institucijos susijusios su vidaus reikalų ministerija, ministerija policijos struktūromis darė didelį spaudimą ir priešinosi tokios institucijos kūrimui, kadangi niekas iš jūsų neminėjo tokio spaudimo savo šalise, tai e, galiu daryti išvadą, <clears throat> kad jūs vis dėlto tokį spaudimą vis tiek patirite. Nes e, e, galiu įsivaizduoti, kad e, pranešti apie tam tikrus žmogaus teisų pažeidimus savo šalyje tarptautinėms institucijoms jums nėra visuomet lengva, todėl būtina laikytis Paryžiaus kriterijų ir pabrėžti jūsų veiklos svarbą e, tiek e, visų pačių piliečiams, tiek ir tarptautiniu mastu. Ir reikia kalbėti taip pat ir apie jūsų šalise patiriamas problemas. E, kolega iš Moldovos minėjo, kad tai ypač svarbu svarstant kankinimų arba įkalinimo įstaigų padėti. Kolega iš Prancūzijos pabrėžė, institucijas nepriklausomos veiklos svarbą. Norėčiau užduoti konkretų klausimą, atsiprašau iš anksto už e, galbūt nepakankamą savo išprusimą, e, kiek žinau, Prancūzija veikia kažkas panašaus į žmogaus teisų ministeriją. Noriu paklausti, ar jį toliau tebe veikia ir kaip jūs tarpusavį bendradarbiaujate, jeigu taip. Taip pat e, norėčiau pasidalinti su jumis mintimis iš diskusijos su uh, žmogaus teisų institucijos atstovai iš Naujosios Zelandijos ir jie lankėsi Briuselėje jungtinių tautų renginio kontekste. Ir tame renginyje vyko atitinkamas diskusijos, keitimasis patirtimi susijusia su e, ilgiau ir trumpiau veikiančių institucijų veikla, jų bendradarbiavimo regioninių lygmenių. Briuselėje galime e, pastebėti, kad e, nėra tokios e, e, vienos institucijos, su kuria būtų galima pasidalinti patirtimi arba e, kuriai padedant būtų galima pasidalinti nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų veiklos patirtimi. Taigi šios tarnybos tikisi, kad bus sukurta nuolatinė darbinė struktūra, kuri leistų jiems stebėti ES lygmenį vykstančias e, diskusijas. Kolega Čečia kalbėjo apie ekspertų, ekspertinę pagalbą iš nacionalinių valstybių, žmogaus teisų apsaugos institucijų, rengiant ES lygmenių tam tikrus pasiūlymus dėl teisės aktų Manau, kad kiekviena valstybė narė turi šiek tiek skirtingos patirties atskiriais klausimais, todėl turėtume palaikyti ryšius ir pasinaudoti jūsų ekspertų pagalbą atliekant e, tam tikrus tyrimus arba teikiant pasiūlymus dėl teisės akto. Labai ačiū, panas Zemkai, suteikiamas žodis. Dėkoju už galimybę dalyvauti diskusijoje ir pasisakyti labai svarbę temą tvirai pasakysiu, kad e, svarstydamas, e, kaip e, kokia svarba atiteks šiam mūsų komiteto darbo atvarkės punktui, tai nemaniau ir nesitikėjau, kad diskusijų eigoje išriškės, jog kalbame apie pamatinės svarbos klausimą ES. Reikia priminti, kad šis projektas vykdomas tik du metus, tačiau ši iniciatyva pasirodė labai naudinga. Aš, būdamas Lenku, labai džiaugiuosi tuo, kad Lenkijos žmogaus teisų e, kontrolierių iniciatyva <clears throat> tikrai pasirodė labai naudinga. Pakalbėsiu apie tai, kas man rūpi. E, dėl akivaizdžių priežasčių e, mūsų diskusijoje nedalyvauja Baltarusijos atstovas, taigi tai nestebina, tačiau labai tikėjausi, kad dalyvaus Ukrainos atstovas, juolab, kad tikrai būtų buvę galima su kolegomis iš Ukrainos apie daug ką padiskutuoti, galbūt jo nedalyvavimas susijęs su procedūriniais arba finansiniais dalykais ir priežastėmis, tačiau galbūt e, jo nedalyvavimas reikštų taip pat ir tai, kad permainos pagrindinių žmogaus teisų apsaugos ir tie Ukrainoje vyksta labai vangiai ir e, labai sunkiai laikomasi svarbiausių standartų. Būtų neblogai, jeigu galėtume išsiaiškinti, e, kam jie slypi tikrosios su Ukrainos atstovo nedalyvavimo priežastis, e, galbūt buvo priimtas koks nors oficialus sprendimas pakankamai aukštų lygių draudžiantis dalyvauti Ukrainos atstovui šiame renginyje. Kalbėdami apie piliečių teisų kontrolierių institucijų tarnybų veiklą ir pagrindinių žmogaus teisų apsaugą, turime omenyje ypatingai svarbius viso ES klausimus, nes piliečių teisų gynimas yra labai svarbi veikla ES viduje, tačiau mums taip pat rūpi, kaip yra ginamos e, pagrindinės teisės kitose valstybėse, kurios e, yra ir taps ES partnerėmis. Apie tai kalbant noriu paminėti, kad panašiai kaip ir mūsų pirmininkė tikėčiausi aktyvesnio Europos išorės veiklos tarnybos vaidmens šioje srityje. Nuolat diskutuojame apie tai, kalbėdami apie savo lūkesčius susijusius su šios tarnybos veikla. E, mūsų komiteto veikloje dalyvaujantys šios tarnybos atstovai turėtų tai atkreipti dėmesį, nes negaliu įsivaizduoti tokios padėties, kad ES diplomatinėse atstovybėse nedirbtų kompetentingi diplomatai, kurių viena svarbiausių veiklos sričių būtų žmogaus teisų padėties stebėjimas, taip pat teikiama pagalba institucijoms e, užtikrinančioms pagrindinės piliečių teisės. Taigi aš iš išorės veiksmų tarnybos tikėčiausi šiek tiek e, kitokių minčių, nes jis kalbėjo apie ES paramą Grūzijai. Grūzija yra svarbi valstybė, tačiau nėra vienintelė rytų partnerystės e, projekto kontekste. Baigdamas noriu pabrėžti, kad šis projektas yra tik pradedamas ir jis neturėtų baigtis su Lenkijos pirmininkavimo pabaiga. Manau, kad e, Ši veikla tikrai labai svarbi, atspindi svarbiausius ES interesus ir Europos parlamentas turėtų apsispręsti, kaip aktyviau šitą tinkamą iniciatyvą paremti. Pirmininkas, ačiū parlamento nariui. Ar dar kas nors norėtų kalbėti iš komiteto narių? Šiame diskusijoje etape nematau norinčiųjų Tuomet paprašysiu profesorę Lipovič reaguoti išsakytas mintis, prašau. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai Lochpiler ir ponui Semkiu už jų žodžius. Taip pat dėkoju ir išorės veiksmų tarnybos atstovai. Na, šiek tiek apie Baltarusiją. Aišku, norime, kad Baltarusija būtų rytų partnerystės valstybė, tačiau žinoma, kokiu yra problemų. Turiu e, konkretų pasiūlymą, galbūt veikiau rezultaciją, rekomendaciją, nes tiesiog neturime finansinių išteklių. Tačiau siūlytume štai ką. Jeigu pavyktų užtikrinti finansavimą, tai tuomet galėtume priimti jaunus studentus ir absolventus, kurie norėtų ateityje gilintis į žmogus teisų apsaugos klausimus, dirbti su mumis ir, pavyzdžiui, galėtų atlikti praktiką Lenkijos ombudsmeno tarnyboje. Mes turime daug panašumų, kalbinių, kultūrinių ir aš nebejoju, kad štai tokie mainai būtų labai naudingus. G. Ir mielai galėtume pasiūlyti tokio pobūdžio bendradarbiavimą ir kitoms šalims, bet būtent Baltarusijos atveju tai iš ties būtų labai naudinga, nes Baltarusija yra iš ties jaunų žmonių, kurie norėtų dirbti tai žmogaus teisų apsaugos klausimais ir norėtume suteikti jiems tokią galimybę. O kai dėl Ukrainos, tai su Ukrainos atstovais įvyko labai įdomių mainų ir labai gaila, kad nėra atstovų iš Ukrainos ombudsmeno institucijos šiandieną. Ir santykiuose su Ukrainos ombudsmeno institucija mes esame labai tiesmukiški įvardyjame e, viską tiesiai šviesiai, nieko neslėpiame, nieko negražiname. Ir norėčiau padėkoti ponai Budiliui už tai, jog. Lenkijos e, ombudsmeno tarnyboje galėjome visai nesiniai pasveikinti uh, E, svečių jaunuolių iš Tuniso, kurie dalyvavo mainų programoje. Taigi dėkoju už šį bendradarbiavimą, kuris tam tikrų mastų jau vyksta. O kai dėl regioninio bendradarbiavimo, kuris taip pat buvo paminėtas diskusijų ir pasisakymo metu, tai atkreipsiu dėmesį tai, kad mes bendradarbiavome su uh, ombudsmenų tarnybomis ne vien tik tais pagal ES rytų partnerystės e, programą, bet ir pagal jungtinių tautų atitinkamas programas. Taigi, e, e talkinant jungtinėms tautoms, mes susitinkame kartu, rengime bendrus, bendras iniciatyvas, kaip kad, pažiūrėjau, apsilankimai kalėjimuose. Ir e, E, puiku, kad kolegos iš rytų partnerystės šalių, panašiai kaip ir mes, leidžia atvykti ombudsmanų tarnybų atstovams į jų kalėjimus ir patikrinti žmogaus teisų padėtį jose. Profesoriau Kenza, ar norėtume pasisakyti išklausus likščiulinių diskusijų? Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesiog e, atkreipsiu dėmesį tai, kad e, nebuvo klausimų dėl mano pasisakymų. Taigi, kaip ten bebūtų, išklausęs kitų kolegų diskusijų metu, mm, gavau labai naudingos informacijos, žinau, naudingų dalykų, sužinau naujų dalykų, gavau papildomas informacijos. Ir naudodamasis šią galimybę, kadangi dabar e, dalyvauja e, aptariamų šalių nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų atstovai. Tiesiog paprašysiu šių institucijų atstovų suteikti mums visą informaciją, kuri jų manimų gali būti svarbi tam, kad galėtume išbaigti tyrimą. Mes uh, norime gauti institucijos tiesiai iš institucijų, o remtis ne vien tik informaciją, kurią gauname iš šaltinių apie institucijas. Tai yra didelis skirtumas. Taigi dar sėki paprašysiu institucijų pasidalinti su mumis turimą informaciją. Mes jau kreipiamės raštu į visas institucijas ir be abejo, uh, mes mielai atnaujintume ryšius ir suteiktume jums, e, jums su pagėdamas informacijos, atliktume koordinavimo e, funkciją tam, kad e, ir jūs galėtumėte gauti jūsų darbe reikalingos informacijas. Na ir uh, Tai iš tikrųjų mums labai padėtų, jeigu per ateinančias savaitės gautume tos papildomas informacijos ir tai leistų mums užbaigti e, mūsų darbą. Pirmininkas, ponės ir ponai. Na, atrodo, e, komiteto nariai daugiau klausimų neturi. Ne vis dėlto. Matau, kad yra prašančių žodžių. Taigi dabar apibendrinkime diskusijos rezultatus, darykime išvadas ir pirmiausia teiksiu žodį poniai Budai. Dėkuoju. Pirminkė, aš e, norėčiau kai ką patikslinti, atsakyti. E, mes e, tikrai jums, profesoriau, atsiūsime visus dokumentus Taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad reikia plėsti partnerystę į pietų kaimynės su egiptiečiais Tuniso atstovais e, bendradarbiauti. Mūsų kolegos iš pietų atvyksta, e, palaikomas dvišalis dialogas su Europos žmogaus teisų pareigūnais, bet man atrodo, kad reikėtų ES lygmenį taip pat sukurti kažkokią bendradarbiavimo struktūrą. Gal užsienio veiksmų tarnyba galėtų pagalvoti apie bendradarbiavimą pagal to patį modelį, kuris egzistuoja rytų partnerystės kontekste. E, Tuniso, Egipto, Maroko atstovai nori e, įgyvendinti, stiprinti žmogaus teisų apsaugą, bet kartais jiems uh, Mm, sunku dirbti ir manau, kad mes turime netgi istorinę atsakomybę pademonstruoti. Europos parlamentas e, sako, kad reikia plėtoti žmogaus teisės e, tose šalyse ir dabar turime puikią e, galimybę, bet langas nebus atviras amžinai. Dabar turime šansą, jeigu nori pietų kaiminės tvirtinti žmogaus teisų apsaugą ir įkurti institucijas, turime su jomis bendradarbiauti. E, pas mus iš tikrųjų veikia žmogaus teisų sekretoriatas, atsakau pirmininkiai klausimą. E, jis e, jo nebeliko, priklauso ta, ta, tos institucijos dalis užsienio reikalų ministerijai bet manau, kad žmogaus teisų apsauga bus kur kas geriau užtikrinta nepriklausomos institucijos negu vyriausybinės nes e, vyriausybinė institucija turėjo dirbti solidariai su kolegomis iš e, e, vidaus reikalų, socialinių reikalų, teisingumo reikalų ministerijų ir nebuvo taip aštriai pasisakoma, kaip kad būtų pasisakiusi nepriklausoma institucija, kurios e, žodis teisės yra labai stipriai įtvirtintos. E, jūs, e, ponė pirmininkė, taip pat klausėte, ar nėra kokio nors spaudimo. Aš prieš daug metų, prieš 30 metų buvau televizijos žurnalistas ir atsakysiu Jums į tą klausimą. Taip, yra tam tikro spaudimo, bet klausimas yra mokėti atsispirti tam spaudimui ir e, mano pareiga tą užtikrinti, kaip galima greičiau. E, kaip žinome, kuo daugiau spaudi, tuo e, didesnis yra to veiksmis, taigi mes taip ir dirbame. Dėkoju. Labai ačiū. Pone Bodį, už jūsų išvadas. O dabar galėčiau paprašyti ponios Lochpiller mūsų pirmininkės paaiškinti, kodėl nėra e, žmogaus teisų apsaugos pareigūnų iš Ukrainos. Manau, kad kliūtis labiau techninė, o ne kokia kita. Prašom, žodis jums. Kadangi iškilo klausimas dėl to, kodėl nėra ponios Karpačiovos, e, Ukrainos žmogaus teisų apsaugos pareigūnės, Ji man parašė e, laišką, kad negali atvykti. Ji galėjo dalyvauti susitikime tik po spalio 19-osios. E, aš vis tik tai e, rekomendavau, kad parlamento delegacija su Ukraina ir paprašysiu, kad su jie būtų susitikta o e, laiške apie susitikimą mūsų turinį tikrai nekalbama. Buvo kalbama tik tai apie tai, kad jie apgailestauja, jog negali dalyvauti. Ar dar ką nors mūsų svečiai norėtų pasakyti? Paskutinė galimybė. Trumpai tarti žodį. Noriu sureaguoti į porą pastebėjimų. Į tai, ką pasakė E, kolegė iš Gruzijos apie veiksmingesnį bendradarbiavimą. Mes paprastai važiuojame į vakarų Europos šalis e, tam, kad sužinotume naudingų dalykų, bet man atrodo, kad būtų gerai, kad ir kolegos iš vakarų Europos pasižiūrėtų į mūsų kontekstą ir mums pateiktų savo išvadas apie konkretesnius dalykus susijusius su mūsų aplinka, mūsų demokratinėmis sistemomis. Tai būtų labai naudingas e, veiksmas, kai labiau patyrę kolegos galėtų duoti mūsų konkrečių patarimų. Kitas dalykas, trumpai, kaip mes galime būti naudingi uh, kaip žmogaus teisų apsaugos institucijos, palaikant dialogą su Europos institucijomis, tarp Europos institucijų ir mūsų valdžios. Man atrodo, kad mes turime būti aktyviomis institucijomis ir aš labai e, tikiu, kad mes esame europietiškiausios institucijos savo šalyse su savo E, mentalitetu, suvokimu galime būti tarpininku tarp Europos institucijų ir mūsų valdžiaus. Ir jeigu uh, koks nors parlamento narys ar kas nors iš vakarų Europos norėtų dirbti su mumis, pasitelkti ištekliais mūsų šalyse, mes labai mielai bendradarbiausime ir uh, suteiksime jums savo išteklius ir žinias. Manau, kad tai buvo svarbus dalykai ir norėjau juos pabrėžti. Dziękuję bardzo panu Andrėjas Janovį. Į... Dėkuoju, pon, ponė Andrėsinai. Kas dar norėtų pasisakyti? Prašau, bardzo. Pani... Really short comment. Prašau, labai trumpai. Tiesiog norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega iš Armenijos. Manau, kad mes savo kolegoms iš Europos ne tik galime parodyti, ką mes atliekame, ką dirbame, kas mes esame, bet kai kuriais atvejais galime ir pa, išmokyti kai ko mūsų kolegas iš Europos. Na, mūsų institucijos yra gan jaunos, bet kita vertus Iš kai kurių e, atliktų tyrimų, su kuriais susipažino mūsų biuras, pavyzdžiui, e, sužinome, kad Gruzijos nacionalinis prevencijos e, mechanizmas veikia daug geriau negu kuriuose šiaurės, Europos šiaurės šalių institucijose. Taigi tikrai galima didžiuotis savimis galime pasimokyti ir iš kolegų iš ES, bet kartu galime juos ko nors ir pamokyti. Ačiū. Dziękuję bardzo pani Tatjanie. Dėkoju. Pone Tatjana Konsari, profesorius Romanova. Dėkoju. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad Mes vis plačiau bendradarbiavame įvairiose tarptautinėse tinkluose ir procesuose, kaip pavyzdžiui, naujas periodiškos peržiūros mechanizmas, jis iš ties labai naudingas, nes jis suteikia mums galimybę išanalizuoti visus gautus skundus, nustatyti žmogaus teisų pažeidimo atvejus, nustatyti trūkumus ir pateikti papildomas ataskaitas ir pranešimus. Kitame etape esame numatę parengti papildomą ataskaitą dėl žmogaus teisų apsaugos. Ir tai tikrai sėkmingas projektas. Mes susilaukime e, vairios paramos iš nevyriausybinių ir vyriausybinių organizacijų. Tai bendras darbo rezultatas. Ir Ir be kita ko, mm, tokiu būdu galima vertinti vyres teisės, ekonominės, socialinės, politinės ir taip toliau. Ir vykdami šios darbus galime dalyvauti dialogė su pilietinė visuomenė ir tokiu būdu parengti labai visapusišką ataskaitą. O kita vertus bendradarbiavame su nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokome jas, kaip rengti alternatyvės ataskaitas. Taigi mes sukaupėme vis daugiau patirties, tačiau mums reikalinga visų e, Europos šalių parama, bendradarbiavimas bei patarimai. Dėkoju, ponas Mondiano. Kai dėl mūsų bendradarbiavimo rytų partnerysės konteste teisimo ir tolimesnių susitikimų, norėčiau pasiūlyti štai ką. Rytų partnerystės e, šalių kolegoms norėčiau pasiūlyti štai ką. Pasirinkime tokias temas, kurios mums ypač rūpi. Ir mano sektuve turiu uh, atitinkamų pasiūlymų. Tam tikrose srityse esame sukaupę patirties, kuri galbūt įdomi ir kitiems kolegoms. Lygiai taip pat mus domina ir kolegų sukaupta patirtis. Ir galbūt sekretariatas galėtų mums patalkininkauti tam, kad galėtume pasikeisti mūsų kontaktiniais duomenimis. Aišku, tai galime padaryti ir neformalių pagrindų. Na, o po to jau oficialių lygių galėtume e, pasiūlyti bendrų temų, kur po to neformalių susitikimų galėtume pasirinkti konkrečias temas ir jau formalių lygių galėtume jas aptarti. Mm, Aš e, norėčiau atkreipti dėmesį į pono Kenzio profesorius e, pranešimo išvadas, nes mūsų bendradarbiavimo jos taip pat bus labai svarbios. Pat norėjau atkreipti dėmesį į spaudimą, e, kurį ombudsmenai gali daryti daus reikalų ministerijoms, policijos struktūroms, kitoms teisėtvarkos institucijoms kadangi mes Lenkijoje kas šešis mėnesius susitinkame su policijos generaliniu komisaru, su vidaus reikalų ministru, kitų institucijų atstovais e, ir tų sustikimų metu e, aptarėme svarbiausias susikaupusias problemas, analizuojant gaunamus skundus arba vykdant mūsų institucijos stebėsenos veiklą. <clears throat> jeigu nėra pasiekiami patenkinami rezultatai. Šių sustikimų metu tuomet rengiame viešasis diskusijas, jeigu ir tai nepadeda, tuomet e, teikiame ieškinį konstituciniam, skundą konstituciniam teismui, kad e, <clears throat> šis nuspręstų, kaip turėtų būti elgiamasi. Taigi, tiek norėjau paminėti, kalbant apie mūsų institucijos galimą spaudimo darimą kitoms institucijoms Esu dėkinga už e, Prancūzijos e, ombudsmeno pono Bodį pasiūlytą iniciatyvą e, surenkti būsimą su bendradarbiavimo susitikimą Paryžiuje, apie tai jis kukliai nutilėjo savo kalboje. Pat noriu pasakyti, kad mūsų tarnybai yra labai uh, svarbi nevyriausybinio organizacijų veikla ir stebėsena, ji padeda mums e, nuolat išlikti budriems ir e, padeda geriau, geriau atlikti savo darbą. Labai ačiū dar kartą už šios dienos susitikimą. Ponas Giorans dar nori kalbėti. Ačiū, panu pirmininkai, dėl negalėjau dalyvauti visame posėdėje, nes e, kitose posėdžiuose susitikimuose su Afrikos atstovais turėjau dalyvauti. Tai, ką išgirdau iš ES piliečių teisų kontrolierių ir kitų rytų valstybių kontrolierių pasisakymų. Man kyla klausimas pasiklausus jų minčių, ar yra kokių nors išpolių prie žmogaus teisės jų šalyje, spragų kokiu nors ir Prieš kurį laiką e, buvo kilęs skandalas dėl e, nelegalių kalinių pervežimo per Europą ir jų gabenimo į Guantanamo kalėjimą. Europos taryboje buvo parengtas atitinkamas pranešimas, e, siekiant išsiaiškinti šios situacijos aplinkybės. Pranešėjas buvo iš Šveicarijos, nepasant to, kad buvo parengtas pranešimas nemažai ES valstybių narių, taip pat ir ne ES valstybių narių e, nesilaikė žmogaus teisių šiuo atveju. Noriu paklausti, ar žmogaus teisų apsaugos tarnybų atstovai, žinodami apie tokią padėtį, patikė atitinkamą informaciją apie tai, kaip e, konkrečiais atvejais buvo laikomas ir nesilaikoma žmogaus teisų atskiriuose valstybėse. Europos tarybos e, stebėsenos e, komisija taip pat turėjo konstatuoti, kaip šiais konkrečiais atvejais elgesi būtent žmogaus teisų kontrolieriai kitos institucijos, ESBO, Venecijos komisija, kadangi visos ES valstybės narės, būdamos Europos tarybos narėmis, privalo gerbti žmogaus teisės ir e, manau, kad reikia išaiškinti, kaip buvo elgiamasi tais atvejais. Ačiū, žodis poniai Barbarai Lokbilir. Uh, Pone Gerensai, noriu atsakyti aš jums, kadangi žmogaus teisų gynimo e, žinybų neprašėme pasiruošti šio klausimu pasisakyti. Aš noriu Jums pasakyti, kad per paskutinį susitikimą prieš vasaros atostogas uh, E, Strasbūrė sutikome su ponu Marti ir labai aiškiai pasakėme, kad ES institucijos ar valstybės narės ar parlamentas ne visas daug jo instrukcijų negyvendino ir dabar žinau, kad Piliečių laisvių komitetas nutarė parengti tolesnį dar vieną pranešimą. Viena iš priežasčių yra ta, kad anksti ankstesnio, po ankstesnio Favos pranešimo parengto per ankstesnę kadenciją ne, po to nebuvo nieko padaryta. Ir dabar bus rengiama nuomonė pagal 50 straipsnį ir bus pateikta jį AFET komitetui. Ir galbūt tai nėra E, tai nėra mūsų susitikimo tema, bet mes turime labai griežti, nes e, ir visiškai nepriekaištingai elgtis, nes mes e, tarsi kalbame su likusiu pasauliu, jam rodome pavyzdį. Žmogaus teisų pažeidinėjimai vyksta tarsi palaiminus centriniai valdžiai. Aš nekalbu apie teisų kontrolierius, bet apie vyriausybės narius kurie tylėjo e, visą laiką, kai ES buvo oficialiai kalbama apie šį klausimą. Ir aš galvojau, kad man kas nors paaiškins apie šitą dalyką. Dėkoju. E, profesorius Kenčia paprašė žodžio. E, ponas Giorensas iškėlė klausimą susijusi su bendruoju galbūt institucijų vertinimu. Aš apie tai pradžioje kalbėjau apie kategorijas A, B, C, apie statusą institucijų ir dabar turiu, e, jaučiuosi, kad turiu papildyti informaciją. Akreditavimo procesas vyko pagal tarptautinio koordinacinio komiteto uh, nurodymus, mes turime pakomitetį koordinavimo ir kiekviena institucija e, kreipėsi priešingą kartą, pirmą kartą e, akreditaciją, o paskui kas penkeri metai akreditacija yra pratesiama atlikus įvertinimą. Dabar iš institucijų, iš rytų e, partnerystės šalių trys, tiksliau keturios, yra priskirtos A kategorijai Dėl Azerbaidžiano e, e, institucijos yra problemų, nes akreditavimo pakomitetis praeitą rudenį, man regis, pasiūlė e, į B kategoriją pervesti Azerbaidžianą, tačiau Azerbaidžiano žmogaus teisų apsaugos pareigūnai prieštarauta. Klausimas baigiamas įspręsti dabar. Moldovos žmogaus teisų apsaugos institucija yra B kategorijos, bent jau dabar, o 3 Ukrainos, Armenijos ir Gruzijos e, priklauso taip pat A kategorijai. Dar profesorė Lipovič. Dar profesorė Suleimanova. Iškėlėte labai įdomų klausimą. Aš Nežinau, ar mes geriausios institucijos, bet tikrai ne pačios praščiausios sąraše gerų e, kontrolierių įstaigų. Tai yra paskelbta tarptautiniuose dokumentuose ir mes tris kart buvo, gavome klausimus, tris kart atsakėme juos ir tada mums buvo e, pasakyta, kad jie yra nepatenkinami tie atsakymai. E, tarp tarptautinis baudžiamasis teismas man į mane kreipėsi ir prašė atsiųsti ekspertų. Ir mes pasakėme, kad tai bus padaryta po kelių dienų. Mes veikėme labai skaidriai. Aš posėdėje dar kartą paklausiau, kai mums buvo teikiamas šis klausimas, koks jūsų yra motyvas, e, kodėl jūs norite e, sumažinti mūsų e, statusą, nukelti mus į B kategoriją, bet man niekas neatsakė aiškiai. Kai kuriuose tarptautinėse institucijose mes jaučiame tam tikrą požiūrį politiniai in, e, e, interesai dažniausiai nugali. Dėl to man ne, taip nepatiko, mes protestavome prieš ketinimus e, e, sumažinti mūsų kategoriją ir paskui atrodo niekas nebeprieštarauja. Dėkuoju. Labai ačiū, profesorė Lipovič. Norėčiau padėkoti ponui Giorensui už klausimą. Mes nenumatėme svarstyti šio klausimo darbo tvarkė, bet buvo įtarimų, kad galėjo Lenkijoje būti tokių dalykų. Dabar vyksta e, baudžiamasis tyrimas. Kai jis bus baigtas, turėsiu galimybę susipažinti su dokumentais. Kol kas E, to negaliu padaryti. Aš e, atlieku, e, atliksiu savo kaip tikrintojas vaidmenį, kai tai galėsiu padaryti. Tačiau prieštarauju minčiai, kad mes turėtume mokyti kitus. Rytų partnerystė nėra susijusi su siekiais kažką mokyti. Mes rytų partnerystės kontekste keičiamės nuomonėmis, patirtimi, kai kas iš mūsų yra labiau, kai kas mažiau patyrę, tačiau mes neketiname dirbti e, mokydami e, kitų. Visai netaip. E, galbūt manęs ne visai teisingai, mane ne visai teisingai supratote. Aš nekalbėjau apie jūs, labai gerbiu jūsų darbą, vertinu jį. Uh, bet aš tik tai kalbėjau apie tai, ar nėra kokiu nors spragų galimybių išvengti e, žmogaus teisų apsaus principų taikymo. Aš manau, kad mes visi turime siekti, kad nebebūtų mm, kokiu nors galimybių nesilaikyti žmogaus teisų. Labai ačiū. Suprantu kad mes galėtume teisti diskusiją, tačiau laikas baigėsi. Dėkoju visiems svečiams, kurie dalyvavo labai įdomioje diskusijoje. Dėkoju, kad pristatėte savo darbus pagal projektą, kaip sakė profesorius Kendžia. E, visi mato, kokie yra geri rezultatai ir visi e, dalyviai tikrai uh, E, pažengė į priekį, pasinaudojo patirtimi, tai labai vertingas dalykas, programa pati, jos tolesnis įgyventinimas. Ką tik tai girdėjome, kad keičiamasi patirtimi, rengiami seminarai, tai yra labai svarbu. Mes mokomės iš vieni kitų patirties iš patirties tų šalių, kurios e, įvykdė labai didelius pokyčius, įgyvendino e, kalbama, kaip galima užtikrinti žmogaus teisės, kaip gali e, padėti tuose darbuose žmogaus teisų apsaugos kontrolieriai. Dėkoju organizatoriams už šį renginį, dėkoju uh, visiems. Manau, kad ir Lenkijos, ir Prancūzijos atstovai dirbs toliau. Dėkuoju svečiams iš Armenijos, Azerbaidžiano, Gruzijos, Moldovos, kad atvyko. Dėkuoju profesoriui Kendžiai uh, už jo darbą, už išvadas. Manau, kad uh, jos bus naudingos ateityje mums dirbant. O dabar turime tikrai uh, jau baigti diskusijas pagal šį klausimą. Puiku, o aš tikiuosi, kad turėsite dabar laiko padirbėti savarankiškai. Mes e, turime tęsti darbą pagal darbo tvarkę keisimės e, nuomonėmis apie padėtį Jemene, e, susisieksime su žmogaus teisų aktyviste iš Jemeno. E, kalbėsime telefonu, paskui išklausysime išorės veiksmų tarnybos atstovės. Norėčiau paprašyti e, svečių arba e, palikti salę arba e, tyliai e, sėdėti, nes jau laukia pašnekovė mūsų ir mes turime parengti techninę įrangą. Pone, Baša, pone Bašar.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 sutikote kalbėti apie e, žmogaus padėtį Jemenė. Jūs priklausote seserų e, Arabių forumui, kuris kovoja už žmogaus teisės. Mes esame kalbėję e, apie žmogaus padėtį Jemenė užsienio reikalų susitikime. Taip pat per plenarinę sesiją Lady Ashton lankėsi parlamente, padarė pareiškimą ir mes turime